to, to not to have everything at the end yeah. for the system to collapse. Yeah, of course, exactly. Okay. Uh, dear colleagues, I think we'll start the meeting. Labas rytas, pradėsime posėdį. Laukiame, laukiame pakankamai ilgai. O dabar turime pradėti Norėdami spėti išnagrinėti visą darbo atvarkę, sveiki atvykę visi, kas atvyko. Darbo atvarkės tvirtinimas turėtų dabar vykti, nėra pasiūlymų keisti darbo atvarkę. Todėl, jei neturite kokio kitų pastabų, tada darbo atvarkę patvirtinsime. Taip pat norėčiau perėti prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra pirmininkės pranešimai. Noriu priminti, kad po piet mūsų posėdis vyks kitoje patalpoje. Aš tai dar kartą pakartosiu, besibaigiant rytiniam posėdžiui. Antrasis pranešimas. Kas pamena Erasmus vietos ir regionų rinkimuose programą, mes atsiūsime jums informacijos apie šią programą tuomet, kai ši informacija bus parengta. Aišku, noriu supažindinti jūs, kaip vyksta darbai. E, Regionų komitetas, Europos parlamentas ir e, Europos komisija keičiasi nuomonėmis, tiksliau pasikeitė nuomonėmis e, per pastarosius keletą mėnesių, dabar jau sulaukime šių metų biudžeto. Ir kaip žinote, 2010-2011 metais buvo numatyta finansuoti pilotinius bandomosius projektus. Komisija nepritarė šiam projektui, tačiau dabar pasistumėjome į priekį ir su komisija jau sutarėme kad bus apimta programa vykstanti šešis mėnesius, šešis mėnesius tiksliau metus jį padalinta bus į keletą um, fazių. Reikės atrinkti programas kandidates. Procedūra yra atvira pati programa skirta visiems regionų ir vietos išrinktiems atstovams, atsižvelgiant į lyčių proporcingumo principą. Taip pat e, vyks renginiai atvirų dienų metu skirti šiai temai. Programa numato lankymasi konkrečiose regionuose ir vietovėse, kurių metu bus keičiamasi patirtimi, taip pat organizuojami seminarai. Tai yra numatyta bendrame projekte, kuris yra suderintas su Europos komisija ir jis yra suderintas ir su regionų komitetu. Perėsime prie trečiojo darbo atvarkės punkto. Tai yra Alan Kadek pranešimą savo iniciatyvą ES sanklodos politikos strategija dėl Atlanto vandenino regiono. Ir pirmiausia suteiksiu žodį Alan. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Visų pirma, labai nusiminęs turiu konstatuoti, kad Atlanto strategija nelabai domina komiteto narius. Europos komisija tai įdomina, regionų komitetą, bet manau, kad kolegos susidomės bent jau per ateinančią savaitę. Bet kokiu atveju labai dėkoju visiems, kurie susirinko, nes susirinkusių vis tik yra aštuntą dieną turbūt e, gegužės Prancūzijoje laisva diena, jie pagalvojo, kad manęs nebus ir pagalvojo, kad net neverta čia ateiti. Tačiau šiaip ar taip, ponė pirmininkė, mūsų komitetas patvirtino, kad reikalinga renkti šį pranešimą dėl sanglaudos politikos strategijos dėl Atlanto vandenino regiono. Pirmoji e, iniciatyva buvo parodyta 2011 kovą ir tam buvo reikalinga makro regioninė strategija Atlanto regiono regionui. Buvo labai nemažai, nemažas kelias nueitas e, rengiant šį pranešimą ir valstybės narės taip pat e, nusprendė vystyti ambicingą strategiją Atlanto vandenino regionui. Regi komitetas komitetas e, buvo e, atliko parengimusius darbus, buvo atliktas, buvo su, su, sušauktas Atlanto forumas, kuriame dalyvavo visi, visi reikalingi veikėjai ir dabar iki 12 metų pabaigos sukurtas su, bus veiksmų planas, kuris bus suderintas su daugiamečių finansiniu planu bei sanglaudos politika. Mano pranešimo tikslas yra e, apibriežti politinius e, veiksmų plano tikslus. E, Atlanto erdvė, erdvė būdinga daug į, į, įvairių ypatybių, tai dinamiškas jūrų regionas, neseniai gaminama atsinaujančių jūrų energija, E, vystomi jūrų transportas, jūrų pramonė, turizmas, žuvininkystė, šio regiono aplinka yra pažeidžiama, ją reikia saugoti. E, regionas yra vakariniai vartai sąjunga, todėl jo pozicija Europoje strateginė, jis yra tokus ES regionas, todėl turi būti gerinamas susisiekimas ir jungti su likusia Europos dalimi. Šios problemos yra politin, platesnio negu politinis masto ir spręsti polit, joms spręsti politiniai sprendimai turi būti priimami Atlanto vandenino regiono pakrančių šalių lygmenių. Ši, pagal šią logiką reikėtų apibriežti strategiją ir ta strategija turi būti sutelkta ties dviem temomis - jūrų ir žemės e, plotų e, tvarkymas E, augimas, e, užimtumo politikos vystimas, prisitaikant prie Atlanto regiono specifikus. Dėl pirmos temos siūlau, e, kad būtų koordinuojama visa žmonių veikla, kuri įtakoja jūrų aplinką. Taigi reikalinga nuolatinė struktūra, kuri, kuri pagal tarp sektorinį ir transnacionalinį e, aspektus reguliuotų šerdė. Taip pat e, e, strategija reikia siekti didinti rizikos, ypač susijusios su avarijomis, gaivalinėmis nelaimėmis ir nusikalstama vaika, prevencijos ir valdymo pajėgumus. Deja, e, lapkritį komisijos paskelbtame dokumente tai nėra pakankamai atspindėtas aspektas. E, šiandien kai, kurie e, Atlanto, kai kurios Atlanto regiono vietos yra ultraperiferiniai regionai ir reikėtų pasirūpinti, kad jie nebūtų tokiais. Mm, Taip pat mano e, pranešimas yra skirtas transporto tinklų infrastruktūrai jūroje vystyti. Pramoninė politika, jos tikslas yra e, skatinti augimą ir kurti darbo vietas. Atlanto erdvė iš tiesų dėka e, daugelio aspektų yra tokia erdvė, kuri tikrai turėtų labai sėkmingai aukti. E, jūrų ekonomika e, yra labai svarbis rytis ir ją vystyti yra labai svarbu, tad mums pasitaikančios progos neverta praleisti. Viskas turi dėlėti su daugiamečiu e, finansiniu planu. E, reikia tiksliai geografiškai apibriežti tą regioną. Būtina įjungti įvairius veikiančius veikėjus, e, valstybės narės, vietinės valdymo institucijas, regioninės valdymo institucijas, privatų e, sektorių ir e, kitus. Čia jau yra susiklošysi nemenka gera praktika ir mes tą praktiką turime remtis ją apibendrindami. Reikia šią politiką derinti su kitomis politikomis, mokslo tyrimais, e, energetika, bank, e, tartautiniu bendradarbiavimu ir valstybių e, narių regioninė politika turi būti naudojami, fin, naudojamos finansinės lėšos, nekuriant naujų e, biudžeto priemonių. Mes taip pat siūlome, kad būtų vykdomos prioritetinės programos makroregioniniai politikai e, ir naujam reglamentui susijusiam su struktūriniais fondais aš pateiksiu atitinkamus pakeitimus. Taip pat siekiant geresnės koordinacijos turėtų būti vadovaujamas vieno langelio principu. Atlanto strategija šiandieną pasiekė e, plataus konsensuso tarp visų ES e, valstybių bei regionų. Taigi mūsų e, parlamentas labai rem, remia šį projektą e, labai stropiai padirbėjo tiek e, pranešėjai, tiek šešėliniai pranešėjai. Uh, Dėkoju, žodis kolegoms. Dėkoju, pane pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti kolegą Kadek, parengusi puikų pranešimą. Norėčiau paskatinti jį dirbti toliau, e, bendradarbiauti su visais kolegomis mūsų komiteto ir bent jau aš norėčiau pasakyti, kad aš šitame bendrame jėgų mobilizavime tikrai norėčiau dalyvauti. Strategijos, makroregioninės strategijos sukūrimas sudaro puikių galimybių atremti tuos iššūkius, su kuriais susituria Atlanto pakrančių šalis ir regionai. Be abejo, mokslo tyrimai susijęs su jūrų aplinkos apsauga, su ekonominiais dalykais yra labai svarbus. Turiu keletą klausimų, kuriuos norėčiau pabrėžti. Manau, kad reikėtų padaryti aiškesnę nuorodą į būtinybę e, susijusią su tuo, kad strategija turi būti kalbama apie daugia, pakopį, daugia pakopę valdyseną. Čia į šią valdyseną turi būti aktyviai traukti vietos ir regioninis lygmuo, pilietinės visuomenės organizacijos ir tarp regioniniai suinteresuoti tinklai. Manau, kad forumas e, sėkmingai veiks iki 2014 metų ir bus galima tinkamai įtraukti į tas diskusijas vietos ir regionų struktūrų atstovus ir tuos, kurie iki šiol nėra labai aktyvūs e, mano minėto komiteto nariai. Aš manau, kad e, svarbu, kad e, jūrų teritorijos sėkmingai auktų ir vystytųsi. Čia turime neužmiršti tai miestų vystimosi aspektų ir turime numatyti tokią strategiją, kurios tikslas būtų mokslo tyrimų ir inovacijų skatinimas ir dėkimas, Mokslo tyrimų centrai turėtų bendradarbiauti tarpusavyje. Visi tie centrai, kurie atlieka tyriamosius darbus susijęs su Atlanto pakrantės regionu ir kurie e, domisi jūrų aplinkos apsaugą. E, be to būtina, kad Atlanto regionai tarpusavį bendradarbiautų, kad būtų galima rasti naujų energijos šaltinių, e, vėjo jėgainių ar reikiamų platformų vandeninę kūrimo kad būtų galima panaudoti sėkmingai potvinių energiją. Ir penkta yra būtina tinkamai priimti sprendimus dėl regionų reindustrializavimo, ten, kur pramonė yra sunykusi. E, būtina taip pat sėkmingiau plėtoti uostų veiklą ir tą paslaugos sektorių, kuris kūrė pridėtinę vertę. Būtina, kad būtų keičiamasi gerąją praktiką Ir šešta, būtina pabrėžti būtinybę plėtoti tvarų turizmą ir tinkamai saugoti ekosistemas ir bio įvairovę visame regione. Taip pat galėtume pridurti ir kitus veiksmus prie tų, kurie buvo paminėti pranešėjo dėl gerosios praktikos, kurią galima būtų pasiremti rengiant veiksmų planą. Socialinė sanglauda, socialinis būstas tai yra tos iniciatyvos, kurios gali būti sėkmingai plėtojamos ir jos yra glaudžiai susijusios su aplinkos apsauga. Dėkoju ponui Kadek už puikų darbą, savo frakcijos vardu pateiksiu keletą pakeitimų. Dėkoju. Manau, kad kolega, kuris turiu kalbėti, jo nėra. Prašau. François. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano frakcija remia šią makroekonominę strategiją. Manau, kad Atlanto vandenyno regionas yra puikus pavyzdys tokiai strategijai gyvendinti. Tai leidžia rasti naujos erdvės regioninių politikų ir europinių politikų gyvendinimui. Tad mums tai yra iš tikrųjų svarbus dalykas, ypač susijęs su Atlanto regionu, nes Atlanto regionu regionams yra būdingas tam tikras tropizmas, žvelgiama labiau į sostinę, jos kryptimi, ypač Prancūzijai tai būdinga. Tačiau reikia turėti ir tokią vietą, kur Atlanto regionų atstovai nuo to tropizmo atsitraukia ir kur jie gali patys spręsti savo regiono ateitį. Pateikti siūlymai, kuriuos išdėstė pranešėjas, atitinka šią liniją. Nes E, bus bandoma, e, nes yra siūloma iniciatyva atsiriboti šiek tiek nuo tos centrinės valdžios, daugiau sutelkti prie regioninio ligmens ir sėkmingiau plėtoti jų jūros regioną. Mes galbūt labiau norėtume savo pakeitimus akcentuoti šį dalyką. Dar vienas dalykas. Jūrų greitkeliai yra ta koncepcija, kuriai mes pritarėme, bet uh, pernelik daug, kalbant apie šį aspektą, kalbama apie sausumos transportą. Tačiau aš manau, kad kabotažas ir taip pat jūrų kelių kūrimas taip pat turėtų patekti į mūsų domėjimos įsritį, plėtojant šias jūrų teritorijas. E, pavyzdžiui, prekių pervežimų ir panašiai galėtų būti žymiai daugiau panaudoti jūrų keliai, tai atitinka tvaraus vystimosi liniją, tai mažina iš metalų kiekį. Tai štai mums šie visi aspektai buvo svarbus, manau, kad makroregioninės strategijos, netgi kai susijusios su jūrų teritorijomis, jos yra skirtingos. E, ši strategija yra labai atvira, pavyzdžiui, lyginant e, su Baltijos jūros strategija, nes ten teritorija, pati jūra žymiai uždaresnė, tai ir strategijos skiriasi. Tai yra tokie sprendimai ir strategijos, kurios padeda vystyti regioninę politiką, nes E, galima atsitraukti šiek tiek nuo nacionalinio konteksto, pereiti prie regioninio ir priimti ir įgyveninti reikiamus sprendimus. Remiu šį požiūrį, dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Kito kolegos taip pat nėra, Marija Teresa Sančias Šmit, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Kadek už puikų darbą ir už tai, kad taip dinamiškai uh, rengėsi šiai strategijai bei numatė projektus. Aš taip pat pritariu tikslams bei e, temams, kurios buvo pasirinktos. E, žemės ir jūrų plotų tvarkymas. E, e, Atlanto regionų ekonomikos tvarkymas per ekonomiką E, koordinavimo struktūrų nuolatinių dėgymas, visą vis tai yra labai gerai ir mes turime remti šiuo darbu, kad stiprintume makro regioninę strategiją Europoje. Šios strategijos turi numatyti teritorijų tvarkymą e, ir e, jų jos ne, ne, nepaiso sienos, sienų. Visi tiek vietiniai, tiek regioniniai partneriai gyvendinimą turi būti įtraukti. Aš esu įsitikinusi, kad viduržėmio jūroje taip pat turėtų būti imtasi panašios strategijos. 24 punktas e, prašo, kad būtų pereita prie makro regioninės politikos. E, mes būtent taip turime elgtis, regionai turi judėti tą linkmę ir aš manau, kad šie tikslai turėtų būti numatyti makro e, regioninio trečio tikslo įgyvendinimui. Na, paní předsedkyně, dámy a pánové. Valdžiai Vlasak. Ocen... Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pasakyti, kad šis pranešimo projektas apima visas įmanomas rytis bendradarbiavimo Atlanto vandenino zonoje srityje. Aš pritariu pranešėjo pozicijai. Nėra E, numatytų jokių nereikalingų rėmimo planų, o pats veiksmų planas turi būti atliekamas bendradarbiaujant valdžios sektoriui ir privačiam sektoriui. Manau, kad pasiteisins pasirinktas požiūris iš apačios į viršų, Taip pat džiugu, kad kalbama ir apie um, rizikos prevenciją, rizikos susijusios avarijomis ir gyvalinėmis nelaimėmis ir apskritai apie saugą. Ir baigdamas noriu pabrėžti, kad e, tikrai smalsu, ar į šią e, jūrų strategiją nebus įtraukti ir kiti regionai. Pone pirmininkė, garbus ponai, noriu pasveikinti pana pranešėją Kadek e, parengus tokį puikų dokumentą. E, ir sakau tai labai rimtai, todėl, kad pranešimas e, yra puikus, labai aiškiai apibrėžiami pagrindiniai tikslai. Kita vertus yra numatomos ir veiksmų gairės. Mes buvome ir esame įvairių makroregioninių strategijų vykdymo liudininkai. Tuo tarpu čia yra labai aiškus, nuoseklus dokumentas, ypač 22 punkte, kalbama apie tai, kaip reikėtų stengtis siekti sinergijos ir kaip turėtų būti koordinuojamos Europos politikos įvairiausios rytis. Yra pabrėžiama koordinavimo svarba. Taip pat kalbama apie sąlygas susijusias su veiklos programų įgyvendinimo strategija manau, kad tai yra labai naudingas požiūris didelis dėmesys yra skiriamas būtent makroekonominiam valdymui, e, taip pat įvairiausių politikų sąveikai siekiant, kad per veiklos programas būtų pasiekti veiksmų plano tikslai. Plasakas jau kalbėjo, kad nereikia numatyti jokių naujų finansinių priemonių. Manau, kad pats pranešimas yra labai įdomus ir puikios pusiausvyros. Labai ačiū. Ana Miranda. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat pirmiausia norėčiau pasveikinti pranešėją, parengusi puikų pranešimą. E, Puiku puiku, kad buvo siūlomi kompromisai susiję su Atlanto regionų bendradarbiavimu. Norėčiau pirmiausia nurodyti, kad egzistuoja labai glaudus ryšys tarp centro ir periferijos, kai mes pasirenkame tą požiūrį, kurį siūlo Europos komisija. Tai tuomet tai reiškia, kad mes E, peržiūrime iš naujo santykius, kokie galėtų būti tarp centro ir periferijos. Atlanto periferija susiduria su e, izoliavimo problema, su pripažinimo problema, e, nes būtina gerinti susisiekimą su, regi su regionu, nes teritorinių ir socialinių požiūrių tai yra problema. Manau, kad šis pranešimas prisidės prie to, kad į regioną būtų žiūrima labiau dinamiškai. Apie šią strategiją buvo kalbama kaip apie jūrų regiono tolesnį vystimą. Būtina renkti e, daugiametes programas susijusias su struktūriniu fondų panaudojimu ir svarbu, kad taip konkrečiai paliestų jūrų sektorių, laivų statybos sektorių, akvakultūros ar e, žvejybos sektorių, žuvininkystės sektorių. Ir manyčiau, kad čia turima, pirmiausia, reikėtų turėti galvoje, kad būtina daryti skirtumą tarp intensyvios veiklos ir ekstensyvios veiklos. Pakeitimai kuriuos mes ketiname teikti, atspindi šias mintis ir jų kryptis bus tokia. Mes kalbėsime apie tai, kad būtina stiprinti daugia pakopę valdyseną, kur pirmus maikų griežtų regionai. Galiausiai norėčiau e, Luis Miguel Parisa pasveikinti taip pat, nes jis buvo pranešėjęs E, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetės negali dalyvauti čia diskusijose. Vakar ten ta diskusija vyko, kartu su komisija dalyvavo ponas Kuerbo ir kiti kolegos. Aš taip pat dalyvavau šioje diskusijoje. Visus norėčiau paraginti paskaityti pranešimą, kurį dėl strategijos parengė ponas Parisa. E, tai iš tikrųjų atspindės mūsų požiūrį ir atitinkamai mano minėtos struktūros požiūrį problemą. Pirmininkė, dėkoju, kolega Nilsen. Tack så mycket, herr ordförande. Jag pratar... Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu švedų kalba. Turiu teisę šiandien į tai. Pats pranešimas yra labai geras, puikiai atspindintis mūsų komiteto poziciją dėl regioninės politikos po 2014 metų. Turiu vieną klausimą. Pranešėjas kalbėjo apie tai, kad regionai vis labiau įsitraukia į bendrą politiką. Turiu patirties Baltijos jūros strategijoje ir galiu pasakyti, kad tokia strategija bus sėkminga tik tuo met, jei patys regionai žinos, kad turi dalyvauti patys projektuose. Ar visi Atlanto vandenino regionai e, dalyvaus aktyviai toje programoje? Ar e, galima imtis kokiu nors priemonių, kad jie labiau įsitrauktų į veiklą? Ačiū. Daugiau nieko nėra kalbėtojų sąrašuose. Jei niekas daugiau nenori pasisakyti, tada kreipiuosi į komisiją, kad ji išsakytų savo poziciją. Komisija. Ačiū, pirmininkė. Iš ties su dideliu susidomėjimu perskaitėme parlamentą pranešimą. Jis puikiai dera su mūsų tikslais, formuojant e, Atlanto vandenino strategiją, kuria siekiama e, padidinti užimtumą pakrančių regione, ypač Atlanto vandenino regione. Tai yra ES integruotos jūrų politikos e, dalis, taip pat 2020 m. darbo atvarkės dalis. Mes norime sukurti tinkamą, taip vadinamąją, e, mėlynąją ekonomiką. Panas e, Katekas ir kiti komiteto nariai šiandien išsakė keletą svarbių dalykų. Praėjusiais metais e, pradėję dirbti prie šios temos, e, didžiausią dėmesį skyrėme pačiam regionui. O teritorinio aspekto integravimas e, į veiksmų programą tapo taip pat be galo svarbus. Juo labiau, kad e, strategija niekada nebus sėkminga, jei nebus tinkamų jungčių tarp sausumos ir jūrų. Todėl daug dėmesio skiriame ir šių ryšių stiprinimai. E, taip pat e, tikimės, kad strategija bus parengta iki šių metų pabaigoje. Mes atsižvelgiame į pateiktus pasiūlymus. Taip pat išklausome ir privatų sektorių, vietos bendruomenės, vietos valdžią, visas regionuose esančias suinteresuotasis šalis. Išklausydami jų mintis, kaip jie įsivaizduoja šios strategijos finansavimą pagal daugiametę finansinę programą. Mes manome, kad galime pasinaudoti ne tik finansavimu, kuris yra numatytas pagal regioninio bendradarbiavimo priemonės, tačiau ir visus kitus fondus, tokius kaip uh, sanglaudos fondai, tyrimų programos ir taip toliau. Valstybės narės Airija, Portugalija, Ispanija, Junktinė karalystė, Prancūzija su dideliu entuzijazmu e, sutiko šią iniciatyvą Į procesą buvo įtraukta ir vietos valdžia, atitinkamos ministerijos, atitinkamai pakoreguotos investicijos regione. Visos idėjos iškeltos vietos ir regioninėme lygmenyje bus suderintos konkrečioje strategijoje, kuri tikimės, kad bus įgyvendinta per ateinančias keletą metų. Taip pat buvo įsteigtas Atlanto formas, kuris e, gyvuos ir po 2013 metų. Tai buvo viena sąlygų, kuri tarybai buvo svarbi gyvendinant šią strategiją. Nepaisant to, mes manome, kad tam tikra stebėsena, tam tikras skatinimas e, šios, šią strategiją įgyvendinti bus taip pat svarbus. Uh, nes priešingų atveju negalėsime užtikrinti, kad ši strategija tikrai bus įgyvendinta. Labai svarbi administracinė stebėsena, nes tik ji leis parodyti, e, kokiu konkrečiu rezultatu buvo pasiekta šią strategiją e, užimtumo srityje, pavyzdžiui. Dėkojame parlamentui už surinktus debatus ir tikimės, kad per ateinančius pusantrų metų pasieksime apčiopiamų rezultatų. Ačiū. Pone Kadek, jūs turbūt norėtumėt sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, sakiau, kad mūsų nėra daug, tačiau nuomonė visų vieninga. Tad dėkoju kolegoms. Labai trumpai pateiksiu iš kolegų iškeltus klausimus bent atsakymo pradžią. Marietų reiškia tam tikrą susirūpinimą dėl daugia pakopės valdysenos. Na, aišku, regionai ir pilietinė visuomenė yra tarpusavį glaudžiai susiję dalykai įtraukti į šį procesą. Ir tai yra akivaizdu, nes e, tai yra puikus baras, kur tokios tipo strategija gali būti gyvendinama. Kai dėl forumo regioninės struktūros jau e, dalyvauja komiteto darbe ir tai yra labai svarbu, regionai dalyvauja pirmosiuose atliekamuose darbuose. Kai dėl mokslo tyrimų ir plėtros strategijos aš kalbu apie tai savo pranešime, kolegos. Inovacijos ir plėtra yra tie dalykai, kurie labai svarbus ir kuriuos reikės papildomai pabrėžti lygiai taip pat dėl jūros energijos ir regiono reindustrializacijos. Tai yra vienas iš tikslų. Be abejo, šiais pasaraisiais metais matėme priešingą reiškinį, pramonės mažėjo įvairiuose regionuose, tad tos pramonės atkūrimas yra vienas iš tikslų. O pramonė mažėjant labiau iškilo vadinamosios BRIC šalis periferinių jūrų regionų reindustrializavimas turi būti vienas iš tikslų. Tvaraus turizmo savoka irgi yra tas dalykas, kuris bus įtrauktas į šią strategiją, numatant konkrečius veiksmų planus. Tiek būtų pirmųjų atsakymų, tačiau laukiu pakeitimų, kuriuos pateiks kolegos ir prie kurių galėsime dirbti. Esu šešėlinis žaliųjų e, frakcijos pranešėjas, e, kolega François, kalbėjo taip pat apie šitos dalykus ir jis taip pat pri, jis kalbėjo apie tą tropizmo fenomeną, kai žvelgiama labiau sostinės kryptim. Na taip, mūsų už daugelį šalių tai pasireiškia ir tą tropizmą būtina naikinti, jo atsisakyti. Daugiau dėmesio reikėtų skirti regionams ir jų potencialui turėtume be abejo nepamiršti tokių dalykų, tokių priemonių kaip kabotažas, kaip įvairia pusės jūrų transporto plėtojimas, kaip jūrų greitkelių plėtojimas. Visą tai labai svarbu mažinant CO2 išmetalus. E, kolegė taip pat e, pagyrė mano parengtą dokumentą, ačiū jai. Iš tikrųjų paminėjo irgi taip pat daugelį svarbių dalykų. Ji minėjo apie fondų tinkamą nukreipimą. Tai yra taip pat labai svarbus dalykas, be abejo. Kolega Vlasak kalbėjo apie kitas dalis teksto. Aš manau, kad reikia aiškiai pasakyti, kad mes neturime tikslo išleisti daugiau pinigų, jų tiesiog šiandien nėra tikslas būtų priešingas - išleisti mažiau pinigų, bet išleisti geriau. Būtent dėl to svarbu, kad finansavimas būtų tinkamai nukreiptas. Nebūtina išleisti daugiau, svarbu išleisti geriau. Nebūtina kurti naujų struktūrų ir panašiai, nes, kaip jau sakėme, turime sudarytą tinkamą kontekstą, kurio pagrindų galima puikiai dirbti. Tad reikia remtis tuo, ką turime, panaudoti turimas priemonės. Tačiau Svarbu, kad būtų įgyvendintos veiksmų programos, kurios padėtų pasiekti konkrečių rezultatų kuo greičiau. Taip pat dėkoju kolegoms kitiems minėjusiems mano pranešimą ir grįžtų prie veiksmų programų. Aš manau, kad tai yra svarbiausia pranešimo dalis. Prie jos reikės dirbti daugiausia. Ana paminėjo tai, ką sakiau ir aš apie tą tropizmą apie santykius tarp centro ir periferijos. Tai yra vėlgi svarbus dalykas, kolegė kalbėjo apie uh, sujungimą centro ir periferijos visomis prasmėmis, bet čia didžiausias vaidmuo turėtų būti skirtas ekonominiai jungčiai. Kolega, kolega Nilsen kalbėjo taip pat, išsakydamas keletą pastabų, jis minėjo, kad E, turės pastabų paruošam, paruošta pranešimų ir aš be abejo būsiu dėkingas už tas visas pastabas. Šiandien jaučiamas yra regionų entuzijazmas, nes jie daug dirbo, kad galėtų įsitraukti į panašių projektų ir strategijų gyvendinimą. Šiandien mes kalbame apie Atlanto regionų strategiją. Ir be abejo, mes norime paskatinti dalyvauti visus suinteresuotus veikėjus, kurie dar galbūt nėra įsitraukę į šį projektą, tačiau potencialas yra didelis nuo Škotijos iki Andalūzijos entuzijazmas yra jaučiamas. Regionų komiteto dalyviai ir savivaldybių komiteto dalyviai rodo tą susidomėjimą, ar juos į darbus būtinai traukti. Europos komisija šiek tiek išdėsti savo poziciją. Ašgi galėčiau pasakyti, kad kai dėl mano atliekamo darbo ne visada sutariu su komisija. E, pavyzdžiui, kalbant apie žuvininkystės politiką, ne visam galiu pritarti tam, ką siūlo Europos komisija. Tad manyčiau, kad geriau pasakyti iš karto, kad ne visi šimtų procentų su vieni kitų siūlymai sutinkome ir dirbti ieškant bendro supratimo ir sutarimo. Manau, kad tai ir yra geriausias būdas. Dirbti ir diskutuoti. Visiems dėkoju už pastabas ir Tikiuosi tolesnio jūsų bendradarbiavimo. Dabar jau raštu, kviečiu teikti pastabas, pakeitimus, kad būtų galima tą pranešimą dar gerinti, kad jis taptų dar išsamesnis, dar geresnis, pilnesnis. Tikiuosi jūsų pastabų, kolegos, ir tikiuosi įdomių diskusijų. Ačiū. Prieš e, primdami sprendimą dėl pakeitimų pateikimo termino, e, išklausykime ir generalinio e, regi direktorato atstovą. Jūs taip pat galite išsakyti savo poziciją dėl šios strategijos. Ar... Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai teigiamai vertinu e, Atlanto strategijos pranešimą ir taip pat norėčiau paremti tai, ką sakė e, atstovai nuo frakcijų. Labai svarbi ši strategija, ypatingai šiuo metu. E, tai ir dabar būtent aptarinėjame tai, kaip, kokią įtaką tai turės įvairiems fondams. E, ir kaip įtakos 2014-2020 finansinį laikotarpį. Ši strategija taip pat, kaip jau buvo minėta, e, galės įtakoti partnerystės, operatyvinės programas, kurios vystomos toje zonoje. Ir, e, le, e, stra, Regioninės strategijos turi būti derinamos su jūros strategijomis, kaip Atlanto, kad Atlanto regionas e, galėtų atitinkamai planuoti savo fondus ir paskirstyti juos po įvairius regionus bei operatyvinės programas. Žinoma, mes labai atidžiai žiūrėsime, kokie bus diskusijų rezultatai, kaip e, vystysis ta informacija, toliau e, tęsime darbu, darbus E, ir toliau bandysime vystyti šią strategiją. O dabar vienintelis sprendimas, kurį turime priimti, tai yra pateikim, pakeitimų pateikimo terminas. Siūlyčiau iki gegužės 15 dienos 12 valandos numatyti pakeitimų pateikimo terminą. Šis darbo tvarkės punktas baigiamas, o dabar pereisime Tiksliau esame atsidūrę labai sudėtingoje situacijoje. Turime pusvalandį, e, kuriame nėra numatyta nieko darbo atvarkėje, negalime įtraukti jokio, e, negalime įtraukti kito punkto iš popietinės darbo atvarkės, todėl kad nėra pranešėjų. E, siūlau padaryti pertrauką o 10 val. 25 minutės pratesime savo posėdį, vyks keitimasis nuomonėmis dėl sanglaudos politikos teisės aktų rinkinios su pagrindiniu ES regionių organizacijų atstovais. Taigi 20 minučių pertrauka.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 Good morning again everybody, especially those who... Labas rytas visiems dar kartą, kai sveikinu ir naujai atvykusius. Noriu pranešti, kad mūsų posėdis yra transliuojamas. Nepamirškite to kalbėdami. Pabandykite šypsotis ir atrodyti maloniai. Pirmą kartą šios kadencijos parlamento istorijoje, mūsų klausimuose dalyvauja visų ES regioninių organizacijų vadovai. Mūsų tema yra susijusi su sanglodos politika po 2014 metų iki 2020 metų mūsų kolegos iš regionų asociacijos, ypač ponas Žan Ives Ledrijan, periferinių jūro, jūros regionų konferencijos pirmininkas, inicijavo šį keitimąsi nuomonėmis. Aš noriu padėkoti jam, todėl kad mes artėjame e, prie tokio momento, kai išklausyti asmeniškai kolegų mintis tampa labai svarbu. Nes dok, su dokumentais esame visi susipažinę, o kartais tampa labai svarbu sugebėti pateikti klausimus ir gauti atsakymus į juos. E, pats e, teisės aktų rinkinys bus e, tikriausiai patvirtintas gegužės mėnesį. Mes Balsuosime dėl reglamento Liepos mėnesį. Taigi pabandysime laikytis darbo tvarkės, pagal kurią šios naujos bendros nuostatos e, susijusios su reglamentu turėtų būti patvirtintos iki šių metų pabaigos. darbai negali sustoti ir kita vertus jie negali baigtis nepriemus sprendimo dėl finansinio reglamento, tačiau turėtume stengtis išvengti bet kokio dėlsimo, e, kad 2014 metais, kai prasidės naujas finansinio programavimo laikotarpis, visi darbai vyktų sklandžiai. O dabar noriu pasakinti poną Žan-Yv Ledrian, kuris yra periferinių jūros regionų konferencijos pirmininkas. Pone Michel Saban yra Europos regionų asamblėjos pirmininkė. E, taip pat noriu pasveikinti Europos savivaldybių regionų tarybos atstovą. Kaip supratau, e, šios tarybos pirmininkas e, Wolfgangas Šusteris negalėjo atvykti, todėl sveikinu ponę Karolą Gunnarsson, kuri jį pavaduoja. Taip pat noriu pasveikinti ir poną Paulą Tilsley, Eurocities vykdomojo komiteto narį. Noriu paprašyti visų prelegentų neviršyti kalbėjimo laiko, galbūt 10-15 minučių, kad e, dar turėtume laiko ir jūsų paklausti bei išklausyti jūsų atsakymus. Ir nedelsdama suteiksiu žodį ponui Žanyv Ledrian. Merci, madame euh, la présidente. Je voudrais. Ačiū, pirmininkė. Ponas ir ponai parlamentarai, ponė pirmininkė, norėčiau pradėti nuo to, kad pasakysiu didelį ačiū už tai, kad pakvietėte mane į pasikeitimą e, nuomonėmis dėl pasikeitimų pasanglaudos paketo periferinių jūros regionų konferencija su parlamentu dirba labai glaudžiai nuo to, kai komisija praeitą spalį pateikė savo teisės akto pasiūlymą ir mums labai džiugu, kad galime pateikti savo argumentus šiuo svarbiu klausimu, kaip mūsų regionai ir savivaldybės kokią patirtį įgyjo ir e, kokios geros patirties įgyjo kaip e, regionų, Europos regionų asamblėjos e, mm, atstovai mes pateikėme mm, pasiūlymų ir dabar norime kartu su jumis padiskutuoti apie tą sanglaudos paketą, kuris bus skirtas pasitarnauti regionams. Mes visos keturios asociacijos giname integruotą požiūrį, todėl nusprendėme visi keturi taip pat integruotai ir čia išdėstyti tą savo požiūrį. E, apie saligiškumą norėčiau pakalbėti, o tuomet suteiksiu žodį poniai Sabao, e, kuri šnekės nuo Europos regiono asamblėjos. E, ji kalbės apie partnerystę ir daugias loksnį valdymą, o ponas City iš Eurocities pabaigs pasisakymą E, ir šnekės apie urbanistinę e, sanglaudos paketo dimensiją. Tačiau prieš pereidamas prie pirmo klausimo aš norėčiau pastebėti, kad mes visi labai pritarėme ponios Kryl ir ponio, pono Niselroj pranešimui, kuris buvo priimtas e, balandžio mėnesį. Mes labai džiaugiamės tuo atliktų darbų. Uh, ir džiaugiamės e, taip pat tuo požiūriu, kuris yra labai artimas mūsiškiam ir to, ko iš mūsų tikisi teritorijos. Nu, norėčiau pradėti nuo makroekonominės anglaudos. Mes pritarėme jūsų pozicijai, o jūsų pozicija yra ta, kad e, e, kritikuojama sąsaja tarp to, koks yra makro, kokios yra makroekonominės valstybių galimybės ir to, ką siūlo komisija. Mes pritarėme tiems kriterijams, kurie yra nustatyti regionams. Taip pat galima klaus, e, kelti klausimą, kodėl makroekonominė sanglauda gali būti taikoma tik tais regionams, bet ne kitiems ES e, fondams. Kontekstas labai sunkus, jūs tą minėjote, ponė pirmininkė. Ir e, dėrybos taryboje, e, turi, dėrybose tarybose turime spręsti labai daug finansinių klausimų ir tas e, ekonominis sąlygiškumas. turi būti šiek tiek pakoreguotas, tad reikėtų 21 straipsnį e, bendrosios makroekonomikos lygiškumo reglamente keisti. Pirmiausia, jeigu būtų išaldyti e, fondai, tai būtų tik tais išaldyti finansiniai įsipareigojimai, bet nemokėjimai. Visą tai leistų fondus, fondus pertvarkyti ir galima būtų išbraukti bet kokius mokėjimo paminėjimus iš 21 straipsnio. Kita vertus, komisija turi automatiškai susijungti su e, struktūriniais fondais. Jeigu reikia keisti kažką tai partnerystės programuose, mes e, norime, kad tai būtų įrašyta į e, atitinkamą dalį, kad, kad būtų pabrėžta šitas svarbus, svarbus dalykas. Kita vertus, e, mes turime, mes galvojame, kad reikia nustatyti ribas laikinam įsipareigojimų sustabdymui. Mes esame pasirengę su jumis diskutuoti visais šiais klausimais dėl bendros strateginės programos. Per daug nenorėčiau šnekėti apie šį dokumentą, tai yra tik darbinis dokumentas, jis ką tik tais pasirodė, tačiau kaip ir jūs, bent brangus kolegos, mes manome, kad šitas dokumentas turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį koordinuodamas ir integruodamas struktūrinius fondus. Kaip ir jūs, mes norėtumėm, kad šitas dokumentas būtų paminėtas pagrindinio, e, e, pridėtas prie pagrindinio reglamento priedų, bet ne e, kaip deleguotasis aktas, kaip siūlo komisija. Kodėl? Todėl, kad mes laikomės nuose nuoseklaus požiūrio, jis turi būti, dėl jo turi būti deramasi parlamente tuo pat metu, kaip ir sanglaudos paketo reglamento pasiūlymai. Toliau mūsų ekspertai sako, kad komisijos deleguotieji aktai gali sukelti labai nemažos sumaišties praktikoje, interpretuojant Europos reglamentą. Tuo tarpu mums reikia labai paprastų taisyklių E, ir tikslių taisyklių. Šiandien dar labiau tos taisyklės reikalingos negu anksčiau. Ir dar e, norėčiau pasakyti, kad bendra strateginė fondų koordinavimo programa ir pagrindinis struktūrinių fondų regla, e, reglamentas labiau dėrės, jeigu būtų suderinta geriau E, pagrindinio reglamento straipsniai. Be kita ko, mes labai nerimaujame dėl to, kad bendroje strateginėje programoje e, yra nustatytas labai glaudus ryšys tarp ekonominio valdymo susijęti struktūrinių fondų planavimą su Europos ekonominės valdysinos cikliškumu bei specialiomis rekomendacijoms šalims e, leistų e, įgyvendinti šią politiką ilgalaikėje ilgalaikė perspektyvoje. Todėl mes turime atsižvelgti į tai, ką siūlo š šalis e, sutinkamai su 87 straipsnių bendrinime reglamente. Tokią nuostatą reikia įrašyti, nes tai yra vienas iš pagrindinių sanglaudos politikos, viena iš pagrindinių e, sanglaudos politikos savokų. Na, aš dar norėčiau papasakoti apie mūsų ex ante poziciją. Labai su dideliu pasitenkinimu galiu konsultuoti konstatuoti, kad taryba, e, ponė Krėl ir ponas Van Nistelroj, abu du pabrėžia, kad eksantės sąlygos turi e, tiesiogiai dėrėti, tiesiogiai įtakoti struktūrinius fondus, o tai sutampa su mūsų pozicija. Mes dar toliau nueiname ir siūlome štai kokius elementus. Eksantė sąlygos turi gerinti Europo, e, sanglaudos politikos efektyvumą. Labai nemažai saligiškumo, kuris yra siūlomas, susijęs su dėrėjimu prie, e, su ES reglamentais. Ir mes siūlome išbraukti e, eksantę didelį, didelę dalį e, ex ante sąlygų iš ketvirto priedo, nes tai niekam nereikalinga. E, terminas, iki kurio turi būti įgyvendintos e, priemonės, yra pratestas iki 2017 m. 31 gruodžio, taigi siūlome keisti pagrindinio reglamento 87 straipsnį atitinkamai. Norėčiau pabaigai pasakyti E, apie, pasisakyti apie Europos regioninės plėtros fondą. Mes norėtumėm e, ypatingai periferinių jūros regionų konferencijoje, kad e, būtų tie fondai palaikomi, kad būtų remiamasi mūsų regionų patirtimi, pagal kurią uh, E, Europos regioninės plėtros fondas turi prisidėti prie e, infrastruktūros vystimo turtingiausiuose regionuose. Dabar FEDER fondas e, skirtas pritraukti privačioms investicijoms, ypatingai kalbant apie greitai įgy internetą. Invest būtent dėl to investavimo į interneto vystimą, greitai interneto vystimą mes pateikėme tą pasiūlymą. E, taip pat reikia vystyti tvarų transportą miestuose ir regionuose. E, kai kurie regionai Skandinavijoje, kai kurie salų regionai naudojasi FEDER fondais, kurie yra skirti e, be kita ko ir transporto infrastruktūrų vystymui. Dėl to norėtumėm iš FEDER reglamento išbraukti trečią straipsnį, kuris e, nenumato, kad FEDER bus naudojama labiausiai išsivyščiusiems regionams. Buvo išdalinta jums e, e, pakeitimai, kuriuos siūlome, dar turėsime progos prie to sugrįžti, o tai, ką sakau, sakau nuo periferinių jūros regionų konferencijos, o dabar perdodu žodį poniai Sabam. Prašom, ponė Mišel Sabon. Merci, madame. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai parlamentarai, gerbiami kolegos, norėčiau nuoširdžiai Jums padėkoti už tai, kad mus priimate savo posėdyje ir, nor, ir kad noriai suteikėte progą regioniniams organizacijoms ir savaldybių atstovams pateikti siūlymus dėl teisės aktų paketų susijusių su būsimas anglados politika. Mūsų e, regionai nariai, kaip žinia, skiria didžiulį dėmesį šiai politiniai plėtros priemoniai. Mes turime progą patvirtinti tai praeitą spalio mėnesį Sanpoltinę e, žemutinėje Austrijoje, nes įteikėme pirmininkaujančiai Lenkijai E, ir komisarui Han manifestą. Mes pabrėžėme tą faktą, kad sanglaudos politika turi būti integruota ir lanksti politika, kuri atitinka bendrą globalinę strategiją. Ji turi turėti tikslą pagerinti ekonominę veiklą ir sumažinti skirtumus tarp, socialinius skirtumus pirmiausia, tarp tų, tų pačių regionų. Kitaip tariant, uh, Kadangi teritorijos yra skirtingos, kadangi jų potencialas yra skirtingas, kadangi teritorijoms yra būdingi tam tikri specifiškumai, tam tikros silpnos pusės ir jos turi savo tikslų, tos e, teritorijos turi būti siejamos nustatant tikslus, jos turi būti siejamos numatant Europinių fondų paskirstimą ir taip pat, e, taip pat regionai turi būti įtraukiami siekiant įvertinti fondų skirimo panaudojimo galimybės. Kitaip tariant, nereikėtų koncentruoti tų fondų, e, kurie buvo numatyti, ar juos, reikė, juos reikėtų skirstyti tinkamai pagal numatytus tikslus. Aš manau, kad reikėtų pasirinkti prioritetus, e, nes tai yra svarbiausia, ypač turint omeny krizės kontekstą. Aišku, yra būtina, ypač būtent tame krizės kontekste prisiminti, kad piliečiai laukia iš mūsų ir ES institucijų, kad bus skatinamas e, tvirtesnis ir e, gyvybingesnis ekonomikos augimas. Tai mes išsakėme. Tačiau teminė koncentracija, kad būtų tinkamai įgyvendinama, reikalauja, kad būtų numatyti tam tikri saugikliai. Pirmiausia, yra būtina uh, regionams palikti tam tikrą veiksmų laisvę įgyvendinant tokias politikas, kurios yra prasmingos konkrečiose teritorijose. E, tematinės priemonės be abejo turi atitikti numatytus tikslus, numatytus strategijoje Europa 2020. Mes neturime kartoti Lisabono strategijos klaidų, dėl ko tvari strategija tapo viso labo gerų intencijų sąrašų, o ne efektyvę politiką. Tačiau tos visos priemonės, kokios jos tai būtų, turi būti naudingos teritorinių lygmenių. Ponios ir ponai, iš to išplaukiantis veiksmai turi būti orientaciniai, suteikti peno vietos regionų struktūroms apmastymui, e, apsisprendžiant, kokios partnerystės sutartys sudaryti, atsižvelgiant į vietos specifiškumą. Tad numatyti kažkokių sustabarėjusių priemonių, būtinų priemonių sąrašą Europos lygių būtų neprasmingas žingsnis. Primesti reformas iš aukščiau, neatsižvelgiant į vietos teritorijų pageidavimus, būtų neprasminga yra e, nemenkos rizikos ir jūs ją puikiai žinote, kad galim būti numatytos tokios taisyklės, kurios padėti, padės pasiekti priešingo tikslo negu norima. E, pirmiausia, regionai turi turėti savo tikslus, jie turi gyventi tos projektus, kurie regionams yra brangus. E, tačiau tai net jeigu tai nebūtinai pridė, kūrė pridėtinį europinę vertę. Pavyzdžiui, jeigu yra nuspręsta statyti viešus pastatus, energetiškai taupius pastatus, regionų tai gali būti prioritetas. Ir tokiu atveju galėtume kelti klausimų, kokia yra kuriama pridėtinė vertė. Antra, teritorijose gyvendami planai nebūtinai atitinka regionų tik keliamus tikslus, tai būtų rizika. Tai būtų tiesiog dalinis projekto žlugimas ir lėšų švaistimas. E, nes dėl, žinome, kad jau yra buvę tokių atvejų, e, auditorumai nurodė tokių problemų susijusių su jūrų transportu ir infrastruktūrų modernizavimu. E, yra Dėl to 10 ir 11 bendrojo reglamento straipsnėje mes manome, kad žodis uh, indikatyv, nurodomasis orientacinis turėtų būti pakeistas žodžiu uh, esminiai veiksmai. Kitas dalykas, kurį norėjau paminėti čia, yra regionų vieta, pasirenkant temas, numatant partnerystę tarp valstybių narių ir komisiją. Norėčiau, kad teisingai būčiau suprasta. Aš neginčiau teminės koncentracijos principų, tikrai ne. Regionai nori, dauguma bent jau iš jų, susitelkti prie riboto skaičiaus e, prie politinių prioritetų. Ir daugelis regionų tą jau padarė, tuos tikslus pasirinko, tačiau tuo pat metu ES institucijos neturėtų primesti vienodų priemonių visai ES teritorijai. Yra būtina, kad valstybės narės e, turėtų galimybę iškelti tam tikrus tikslus, net ribotus, tačiau pirmiausia dėl tų, jų turėtų būti sutariama nacionaliniu lygmeniu. Pirmiausia, įgyvendinant projektus reikėtų remtis požiūriu iš apačios į viršų. Kodėl? Todėl, kad regionai geriausiai sugeba įvertinti savo sunkumus, silpnas vietas, e, savo jėgas ir savo potencialą vystimusi. Be to, teminė koncentracija e, pasitarnaus tik kaip sektorinių priemonių visuma, o tai nėra suderinama su tikslu padidinti teritorinę sanglaudą. Rizika iš tikrųjų kyla didelė, nes valstybės narės gali vienos susistatyti prioritetus, uh, remdamosi savo strategiją vystyti atskirus regionus, tačiau tai ne, nebūtinai atitiks regionų potencialą. Prioritetai turi būti pirmiausia regioninių lygmenių nustatyti ir apsvarstyti. E, komisija savo e, dokumente darbinėme pabrėžė būtinybę įtraukti regioninės struktūras į projektų rengimą. Tai yra pirmas žingsnis, tačiau kol kas e, dar tai neatsispindi teisės aktuose. Manau, kad bendrojo reglamento 16 straipsnė būtų verta patikslinti, kad valstybės narės turėtų savo veiksmus telkti prie specifinių taisyklių ir kad būtų numatytos specifinės taisyklės susijusios su e, lėšų panaudojimu, kad, būtų, kad, kad programos e, būtų gyvenimos ir lėšos skirstomos bendradarbiaujant su regionais ir jų struktūromis. Teminė koncentracija neturėtų priversti užmiršti svarbiausio tikslo, kuris yra numatytas bendros strategijos programos, e, bendroje strateginėje programoje. Tai yra pirmiausia ekonominė sanglauda, socialinė ir teritorinė sanglauda. Aš kalbėjau apie programos gairės. Kitaip tariant, svarbu yra, kad būtų maksimaliai pasinaudota kiekvienos teritorijos turimų kapitalų, kad būtų įveiktos silpnos pusės, tačiau nereikėtų primesti regionams kažkokio numatyto europinio ir nacionalinio modelio. Būtent dėl to Europos regiono asamblėje norėtų, kad devintasis straipsnis būtų papildomas štai ir taip. E, bendra strateginė programa e, turėtų paremti teminius projektus, kurių tikslas yra prisidėti prie ES ekonominio auginimo įgyvendinimo, kad būtų pasiekti tikslai numatyti 117 ES sutarties straipsnėje susijusiame su ES veikimu. Būtina, kad teminė koncentracija, kuri Europos 2020 strategijos esmė ir didesnės ambicijos susijusių ekonominių e, e, teritoriniu augimu turėtų būti vienas iš svarbiausių ES tikslų. Nuo to priklauso sanglaudos politikos sėkmingas įgyvendinimas, nes būtent ši politika bus sėkmingas svertas tik tuo met, jeigu regioninė struktūra šiai priemonė ir jos įgyvendinimui pritars. Dėkoju. Euh, Ačiū poniai Sabon. O dabar norėčiau pakviesti ponę Kunerson pasisakyti Europos savivaldybių regionų tarybos vardu. Prašau. Eh, Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju už kvietimą dalyvauti klausimuose. Būdami Europos savivaldybių regionų tarybos atstovais, dabar galime, turime galimybę pasisakyti labai svarbiais klausimus. CEMR, Europos savivaldybių regionų taryba, atstovauja daugiau nei šimtą tūkstančių įvairių savivaldybių, daugiau nei 40 Europos, Sąjung, Europos valstybių. Daugelis kolegų iš šios tarybos yra susirinkę ir šiandien. Panagrinėję aktualią programą pastebėsime, kad kai kuriuose valstybėse yra jau atlikti įvairūs tyrimai, e, kuriuose bandoma įvertinti atliktus darbus, programos įgyvendinimo. O dabar atėjo laikas padaryti išvadas. Kaip ponia Sabon kalbėjo, Pastebime, kad Lisabono strategija nebuvo labai sėkminga strategija. Bet be kita ko ir todėl, kad vietos ir regionų lygmuo nebuvo įtrauktas į bendrą strategiją. Todėl Atsižvelgdami tai, kad Lisabonos strategija nebuvo labai sėkminga, šią strategiją turime keisti. Turime daryti išvadą, kad ES dabar yra atsidūrusi ir ekonomikos ir finansinėje krizėje. Naujasis e, finansinio programavimo periodas e, numato tokius tikslus kaip konkurencingumo didinimas, plėtros skatinimas ir taip toliau. Mes e, tikimės, e, kad artimiausias finansinio programavimo laiko, laikotarpis bus sėkmingesnis, jei bus atsižvelgta ir į vietos bei regioninį lygmenį. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie partnerystės principą. E, mes, mūsų taryba remia šį principą, mes manome, kad šis principas turi tapti e, visos ES, e, tiksliau Europos politikos pagrindu. Nes šiuo principu siekiama daugiau dėmesio suteikti vietos bei regioniam lygmeniui. Mes labai teigiamai vertiname ponios Kryl ir pono Van Nistelrooy pranešimą, e, kuriame yra pateikiami e, pakeitimai ir pasiūlymai, kurie mūsų supratimu e, stiprina savivaldybių ir regionų tarybos vaidmenį. Noriu pabrėžti, kad regionų ir vietos bendrovės turi būti įtraukiamos ne tik rengdamos partnerystės sutartį, tačiau jos turi būti įtrauktus į, įtrauktos į visus sanglaudos politikos įgyvendinimo procesus. Panagrinėjus ponios Kriel ir pono Nistelroj pranešimą, pavyzdžiui, ketvirto straipsnio ketvirtos dalies pakeitimas, tai yra 19 pakeitimas. E, jei panagrinėsime, kodėl šis e, pakeitimas yra toks svarbus, aš manau, kad čia labai teigiamai kalbama apie vietos ir teritorinio lygmens integravimą. Čia kalbama apie tai, kad šis lygmuo turi būti sustiprintas, todėl kad tokiu būdu bus padėtas tinkamas pagrindas pasiekti užsibrieštiems tikslams. Be to, Svarbu, kad partnerystės principas būtų įtvirtintas ir Elksenos kodekse, o tam, aiški, labai aiški, tam reikalinga labai aiškiai apibrieštis, kas yra partneriai. Mes turime įtraukti į politinį procesą įvairiausius partnerius. Mes, tai yra mūsų taryba, savo ruoštų nori pabrėžti, kad regioninės ir vietos bendruomenės turi būti traktuojamos kaip partneriai, o ne kaip lobistų organizacijos ar suinteresuotosios šalis. Mes manome, kad programos sėkmė priklausys nuo to, kaip bus į šią programą įtraukti įvairūs partneriai. Svarbu, kad ir vietos valdžia turėtų vaidinti labai svarbu vaidmenį, suteikdama tinkamus įgalio, įgaliojimus vietos bendruomenėms suteikdama, suteikdamos tinkamą atsakomybę pirmiausia planavimo atsakomybę, ekonominio planavimo atsakomybę įvairioms įstaigoms. Mes išsintėme savo poziciją dėl pakeitimų dėl penkto straipsnio pirmos dalies. Noriu pabrėžti, kad mes manome, jog vietos e, bendrijos kartu su vietos partneriais turi vykdyti programas. Kitaip tariant, labai svarbu laikytis partnerystės principo ir vietos e, bendrijas traktuoti kaip partnerės, o ne kaip suinteresuotasis šalis. Vėlgi, visi šie principai turi būti įtraukti į Elksenos kodeksą, nes jei nebus e, pateikta aiški partnerių apibrieštis, atsiras neaiškumo. nebebus aišku, kokia skirtingų partnerių atsakomybė. Ir baigdama noriu dar kartą padėkoti už tai, kad pakvietėte į šiuos klausimus. Savo pastabas pateiksime jums. Ačiū. O dabar ponas Paulas Tilsly, Eurositys vykdomojo komiteto narys. Ačiū. Noriu padėkoti Regi komitetui už kvietimą kreiptis į Jūs šiandien. Aš esu Birmingeno miesto tarybos pirmininko pavaduotojas. 450 milijonų eurų Birmingeno miesto taryba sulaukė iš ES fondų ir tai keitė ir ekonominį e, mūsų miesto kraštovaizdį. Dabar apie 15 procentų siekia nedarbo lygis, jis pasiekia 12,8 procentų. Yra daug potencialo, kuris leidžia pasinaudoti tyrimais ir inovacijomis mūsų universitetuose. Noriu pastebėti, kad per pastarosius 25 metus, e, jei nebūtume sulaukę ES paramos, Birmingenas e, būtų atsidūręs e, labai apgalėtinoje situacijoje. Aš atstovauju Eurocities. 140 pagrindinių miestų dalyvauja šiame tinkle. Tai yra puikiai politinė platforma kalbėti vienu balsu Komisijos pasiūlymas dėl miesto dimensijos anglados politikoje buvo aptartas ne kartą per pastarosius šešetą mėnesių. Šiandien aš pakomentuosiu pateik, kitus e, naujus instrumentus iš savo miesto perspektyvos. Tačiau prieš tai noriu pabrėžti vieną svarbiausių dalykų. Tai yra tai, kad naujieji instrumentai bus tik tuo met e, efektyvūs, jei bus, jei mes turėsime valdymo teisę. Reikia įtraukti vietos bendruomenės, nustatant investicinius prioritetus. Labai svarbu užtikrinti daugelįpę valdyseną, tinkamas sanglaudos strategijas bei užtikrinti efektyvų finansavimo naudojimą. To nepadarius regioninė politika nebus sėkminga, o to atsitikti mes negalime savo leisti. Noriu tarti keletą žodžių apie e, susietą miestų finansavimą. Kaip žinote, komisija visų e, skiria 5 procentus viso biudžeto miesto plėtrai. Aišku, e, tie 5 procentai nereiškia, kad 5 procentai bus išleidžiami miestams, tačiau tai yra 5 procentai integruotoms teritorinėms investicijoms. Turint omenyje tai, kad 75 procentai visų ES gyventojų gyvena e, miestuose, šie 5 procentai yra labai nedidelis skaičius, tačiau tai yra minimumas e, padedantis e, plėtotis miestams, stimuliuoti augimą. Turime aiškiai pasakyti, kad šie 5 procentai yra tik minimumas. Visos valstybės e, naudoja e, šį minimumą ir jei mes turėsime tik šį minimumą, tuomet plėtra nebus visiškai įmanoma. Reikia, komisija paskelbė ketinanti suformuluoti ambicingą miestų plėtros programą Europai. E, tačiau e, čia reikia numatyti ir atitinkamus reikalavimus, juos įtraukiant į visas programas. Noriu tarti keletą žodžių apie integruotas teritorinės investicijas, ITI. Ši priemonė yra labai palankiai vertinantina dėl trijų priežasčių. Pirmiausia, jis suteikia galimybę įtraukti e, tvarumo principą į miestų plėtrą. Antra, e, ši priemonė suteikia reikiamą lankstumą atsižvelgiant į geografinius aspektus, leidžia tinkamai įgyvendinti finansavimą atsižvelgiant į kaiminystės politikos principus. Ir trečia, e, atsiranda galimybė miestams prisimti atsakomybę dėl ES investicijų um, valdymo. Labai svarbu numatyti tinkamą e, finansavimo e, delegavimą, tinkamus įgaliojimus. Mes e, siekiame, kad e, programų įgyvendinimas būtų miestų rankose. Patys miestai galės e, atsižvelgdami į savo patirtį ir pajėgumus numatyti, kur reikalingos teritorinės integruotos investicijos. Noriu pabrėžti, kad yra daug miestų, kurie nori dalyvauti sudarydami partnerystės vietos lygmenių. Labai aiškiai turiu pasakyti ir tai, kad miesto ir vietos valdžia uh, jau keletą dešimtmečių sudarinėjo partnerystės sutartis, taigi šis požiūris mums nėra naujas. Taip pat labai svarbu, kad e, valdysenos e, procedūros, kalbu apie integruotas teritorinės investicijas, e, vyktų derinant jas su Europos socialinio fondu ERPF ir Sanglaudos fondu, užtikrinant tinkamą E, finansavimą. Štai kodėl šis instrumentas, šios investicijos e, turės būti įtrauktos į veiklos programas e, siekiant įgyvendinti ES 2020 strategijos tikslų. To nepadarius tikslų nepasieksime. Mes visiškai pritarėme susijęto finansavimo principui, užtikrinant tvarę miestų plėtrą. Jei bus numatytas atitinkamas sąrašas partnerystės sutartyse arba veiklos programuose, tai padės užtikrinti, e, kad integruotų teritorinių investicijų klausimas bus perdotas į miestų rankas, ypač į pagrindinių miestų rankas, e, kur šie miestai galės numatyti ir tinkamus atrankus atrankos kriterijus. Valstybės narės turi e, pademonstruoti, kokiu principu e, remdamosios jos atrinko programoje ir investavimo programoje dalyvaujančius miestus. Šis e, sąrašas galėtų įtraukti veikiančias miestų sritis, kurias kuriuose dalyvautų vietos atstovai. Ir Pagaliau tarsiu keletą žodžių apie miesto plėtros platformą. Ši platforma galėtų suteikti pridėtinės vertės, jei būtų suintensyvintas dialogas tarp komisijos ir miestų dėl integruotos e, miestų plėtros ir tvarios plėtros. Ši platforma galėtų būti puikiu pagrindu aptarti naujas priemonės, pasikeisti patirtimi. Tačiau ir čia reikalingas integruotas požiūris. E, ši platforma neturi tapti tik platforma nuomonėms keistis. Reikia, kad komisija, Europos parlamentas, valstybės narės sutartų dėl naujo darbo būdo. Tai yra ambicinga darbo atvarkė. Tai reiškia, kad miestai turės būti aktyviai įtraukti į valdysenos procesą, į veiklos programų įgyvendinimą. E, tikintis, kad Europos komisijos nariai, parlamento nariai ir miestų merai užmėgs dialogą tarpusavyje. Taip pat Tai reikš, kad miesto lygmuo turės būti integruotas į bendradarbiavimo regionų komitete darbo atvarkę. Eurocities numato keturios e, finansavimo sritis, kurios turi būti, kuris turi atsispindėti ir penktajame pagrindinio reglamento straipsnėje. Um, Mies, prioritetas miestams turėtų būti numatyti ir e Europos rekonstrukcijos ir plėtros fondų per penktajame straipsnėje. Ir pagaliau finansavimas turi būti tinkamai perdotas į miestų rankas, užtikrinant, kad jis veiktų. Tai labai svarbu, užtikrinant teritorinę sanglaudą, siekiant strategijos Europa 2020 tikslų. Ir pagaliau E, reikia numatyti labai aiškę ir skaidrę miestų atranką. Tai turi būti nacionalinis procesas, kriterijus turi numatyti miestai partneriai. Tai aiškiai išsakyta ERPF reglamento septintajame straipsnėje. Ir pagaliau paskutinė mano mintis. Europos keitimosi greitis, ekonominis, socialinis, politinis yra labai greitas. Mes dabar pradedame naują septyniarių metų finansavimo periodą, per kurį miestai ir jų piliečiai taps e, šių pasikeitimų dalimi. Duokite mums tinkamas priemonės ir mes užtikrinsime, kad pasikeitimai bus tvarūs ir teigiami. Jei šios galimybės neturėsime, tuomet iškils grėsmė, kad strategijos Europa 2020 tikslai taps tiks vilties vizija, o ne rezultatai vietoje. Ačiū. Dėkoju. Mes sulaukėme labai rimto raginimų reaguoti ir dabar norėčiau pasiūlyti štai ką. Išklausykime mūsų komitetų kolegų, pranešėjų ir ne tik, o paskui išklausysim komisijos atstovų. Mes taip pat turime Toskanos parlamento svečių savo posėdėje. Ir dabar, gerbiami kolegos, tie, kurie norėtumėt pasisakyti, praneškis mums apie tai, ko greičiau, kad galėtume paskaičiuoti kiekvienam tenkantį pasisakymo laiko. Bet pradėkime nuo bendro reglamento pranešėjų. Lambert, aš manau, kad dabar jums reikėtų suteikti žodį. Dank ook voor de, de, de, de geest. Ačiū. Ačiū. Pone pirmininkė, man labai malonu pasisakyti. Iš pasisakymų ryškėja ambicinga dvasia. Tikrai nereikėtų išradinėti dviračio, reikėtų pasiremti egzistuojančiomis tradicijomis. Centralizuotas darbas, partnerystė. Ir dar reikėtų labiau susitelkti ties naujo, naujais iššūkiais bei ties 2020 metų prioritetais. Taip pat pažymėtina, kad valstybėse narėse ši diskusija yra labai svarbi. Tos diskusijos valstybėse narėse reikalingos kas tris mėnesius pasirodo įvairūs planai, kaip kovoti su krize valstybėse narėse. Tačiau dabar jau pats laikas pagalvoti, kaip elgtis su tais finansiniais instrumentais. Ir regionų komitete, ir kitur vyksta klaus, vyko klausimai šią temą. Taip pat norėčiau paminėti, taip pat norėčiau dar dvi pastabas išsakyti. Partnerystės principas, remiantis tekstais, kurie buvo pristatyti, mes dabar jau tiksliau e, formuluosime mintis, kurias norime pateikti išrinktiems į savivaldybę, o taip pat reikia iš pradžių sudaryti susitarimus, o tik tais tada planuoti su partneriais turiu galvoje. Valstybėse narėse reikia vengti, kad būtų e, pereita dar vieną kartą apie nacionalizacijos. Taigi planavimas turi vykti iki programų sudarimo. E, iki programų vykdymo, atsiprašau. Kiekvienas regionas turi specializuotis atitinkamose srityse. Inovacija, mokslo tyriamasis darbas e, turi būti atitinkamai vystomi, kad būtų galima pereiti prie protingos ekonomikos. Buvo jau kalbėta apie teritorinę sanglaudą. Tiek jūs apie tai kalbėjote, tiek apskritai parlamente, Europos parlamente apie tai kalbama, bet nacionalinėme lygmenyje apie tai reikėtų kalbėti dar daugiau. Regionuose reikia vystyti e, žinių visuomenę ir tuos, regi, tiems regionams reikia bendradarbiauti tarpusavyje. Taip jeigu bus pateikti pakeitimai susijęs su pirmaisiais regionais, tai yra su tais regionais, kurie yra mažiausiai išsivystę, reikia kad tie pakeitimai nu, būtų nukreipti šių regionų bendradarbiavimui su stipresniais, su labiau išsivyščiusiais. Tai prisidėtų prie teritorijų vystimo Regionai žinoma yra pasirengę bendradarbiauti visose srityse tame tarpe ir darbo vietų kūrimo srityje. Taigi pasaulis sukasi toliau, būtent taip mes įsivaizduojame ateities Europą. O tam, kad tas bendradarbiavimas vyktų iš tiesų norėčiau, kad apie tai būtų kuo daugiau šnekama, kad būtų tikra sinergija tarp mokslo tyrimojo darbo ir mūsų regioninės politikos 2020 metams. Kolegė Krėl, prašau. Äh, labai ačiū, ponė pirmininkė. Pranešime labai aiškiai parodė, kad mes pakankamai ilgai bendradarbiaujame, nes e, išsakytos svarbiausios mintis mūsų prelegentų jau yra mūsų pranešime. Aš tikiuosi, kad e, tiek komiteto nariai, tiek parlamentas pritars e, šiam pranešimo projektui. Noriu pabrėžti du dalykus. Pirmiausia, e, makro sąlygo, sąlygotumo principas. Makro sąlygotumas ir ekonomik atskirose valstybėse narėse neturi nieko bendro su sanglodos politika. Aišku, vienas dalykas yra reikalingas, tačiau mes negalime sanglaudos politikos susijęti e, su nacionaliniu valdžios institucijų gebėjimu tvarkytis e, su savo finansais. Dėl to mes prašome išbraukti 21 straipsnį. Ne visi tam pritarė, tačiau aš tikiuosi, kad tiek komitete, tiek parlamente šiam pasiūlymui bus pritarta ko mes tikrai nenorime, tai tai, kad ta priemonė, kuri dabar egzistuoja per sanglodos politiką, taigi norime išlaikyti tas esamas priemonės. Sanglodos fondas buvo sukurtas siekiant, kad valstybės narės taip reformuotųsi, kad priartėtų prie eurozonos šalims keliamų reikalavimų. O toms valstybėms, kurios to negali padaryti, yra protinga numatyti tam tikras sankcijas. Tačiau negalima dabar grasinti valstybėms, kad joms finansavimas bus nukirptas, jei jos netinkamai tvarkys savo ekonomiką. Uh, Todėl labai drastiškai griežtai pasisakome už tai, kad 21 straipsnis būtų išbrauktas. Komitete sutarėme, kad miestų plėtra taptų viena svarbiausių temų visoje sanglodos politikoje, ne tik todėl, kad 75 procentai viso ES piliečių gyvena miestuose, tačiau todėl, kad labai svarbios priemonės, tokios kaip e, energijos efektyvumo didinimo ar anglės dioksido išlakų mažinimo, visos šios programos yra įgyvendinamos daugiausia miestuose, o 5 procentus viso finansavimo skirti miestams tikrai galima tikrai nebent kaip e, pačią mažiausią e, sumą. Turime kalbėti apie minimumą. Turime pabrėžti, kad miestų plėtra yra svarbi, ji reikalinga norint įgyvendinti tikrą sanglodos politiką. Noriu dar pasitikslinti, abejojame dėl kai kurių dalykų. Ar yra protinga numatyti dar vieną platformą, kurioje būtų keičiamasis patirtimi? Ar jūsų organizacija, kurią jūs atstovaujate, nėra pakankama platforma? Galbūt būtų protingiau numatyti stipresnės paskatas arba sutelkti didesnės pajėgas, o ne kurti naujas platformas. Aš manau, kad neefektyvu būtų naudoti papildomus finansus naujų platformų dėgymui. E, dėl orientacinio miestų sąrašo e, Aš manau, kad pirmiausia, valstybės narės turi susitarti dėl miestų apibriešties arba dėl veikiančių regionų apibriešties. Nežinau, e, galbūt reikėtų susitarti dėl kriterijų, o tik tada sakyti, kad e, Birmingenui ir toliau bus teikiamas finansavimas. Nežinau, ar čia yra mūsų užduotis numatyti tokius kriterijus. Manau, kad mes turėtume sutarti tik dėl kriterijų, bet nesudaryti jokio orientacinio sąrašo, todėl kad tai tik sukeltų papildomus ginčius valstybėse narėse dėl tinkamumo kriterijų sąrašo. Kai jau tas sąrašas bus, taps sunku jį pakeisti. Todėl manau, kad mūsų siūlomas projektas yra daug veiksmingesnis ir dar kartą norėčiau išklausyti, kokia jūsų pozicija šio klausimu. Jan Albrecht. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Jan Albrecht. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pirmiausia padėkoti regioninių ir savivaldos organizacijų atstovams dėkoju ne tik už dokumentus, kurių sulaukėme. Yra keletas dalykų, į kuriuos buvo bendrai atkreiptas dėmesys, tačiau yra ir tokių, e, dėl kurių organizacijų pozicijos skiriasi, todėl kad organizacijos atstovauja skirtingagiems valdžios vienetams. E, Panas periferinių jūros regionų konferencijos pirmininkas e, kalbėjo apie jungiančius elementus. Tai yra savame suprantama, nes jei tos organizacijos, visos organizacijos e, kalbėtų vienu balsu, tai jų ir nebūtų tiek daug, užtektų vienos organizacijos. Taigi perinant prie tų e, esminių klausimų. Pirmasis klausimas išiškėjantis visuose dokumentuose ir visuose pasisakymuose Tai yra daugia pakopio valdymo principas ir partnerystės principo laikymasis bei e, Elksenos kodekso klausimas. Noriu pateikti Jums klausimą. E, komisija ir taryba dabar diskutuoja apie tai, koks turėtų būti tas Elksenos kodeksas, Code of Conduct. Uh, ar šiam kodeksui turėtų būti suteikiamas europietiškasis charakteris, ar jis turėtų būti sudarytas derantis miestams, valdžiai, jų partneriams. Ar tai turėtų būti modelis, kuris numatytų privalomus elgesio modelius? Šis kodeksas susijęs ir su partnerystės principo supratimu. Taigi iškyla klausimas, kas turėtų būti partneris, kokia turėtų būti partnerių apibrieštis, kas turėtų būti pakviestas bendradarbiauti rengiant partnerystės sutartį, e, kaip reikėtų ją vertinti, kokias reikėtų numatyti vietos, regioninės valdžios ir kitų partnerių. Um, Įsiterpimo dalyvavimo proporcija. Uh, vėlgi visą tai glaudžiai susiję ir su finansinio programavimo laikotarpiu. Ar e, ši apibrieštis turėtų būti suderinta ES lygmeniu ar palikta valstybėms narėms? Nes jei kalbame apie partnerystės sutartis, tai juose yra keletas elementų ir vienas iš jų yra tas įžymusis vietovių ar miestų sąrašas, kaip kalbėjo ponia Kril. E, šis pasiūlymas tikriausiai bus pritartas, e, šiam pasiūlymui tiksliau pasakius, bus pritarta parlamente ir bus pritarta ne orientaciniam partnerių sąrašui, tačiau bendriems kriterijams. Uh, kriterijams, kurie turėtų būti taikomi visoje Europos Sąjungoje, atrenkant tuos žymiuosius 5 procentus, tai yra kam jie turėtų būti skirti. Taigi šis sąrašas tikriausiai iš paties reglamento pradings. Aš Siūlyčiau, kad į Europos regionų plėtros fondo finansavimo taisyklės būtų įtrauktas miestų platformų aspektas, taip pat stebėsenos ir kontrolės aspektas. Tai reiškia, kad visas teisės aktų rinkinys bus susijęs su partnerystės sutartimi. Antras klausimas tai yra strateginis pagrindas arba kitaip tariant klausimas, koks turėtų būti strateginio pagrindo teisinės svoris. Mūsų pranešėjai kalba apie bendrą strateginį e, dokumentą. Iškyla klausimas, ar tai turėtų būti teisėkuros dokumentas ar koks nors kitoks dokumentas, nes vėlgi šis dokumentas yra susijęs su esminiais veiksmais ir ryšių tarp įvairių fondų. Ir trečiasis klausimas, apie kurį jūs taip pat kalbėjote, e, tai yra Europos regionų plėtros e, fonde numatyta parama labiau išsivystyti pačiusiems regionams. Čia yra kalbama apie teminį požiūrį, apie kurį šiandien dar nebuvo e, kalbėta ir aš norėčiau, kad šis apribojimas būtų išbrauktas iš reglamento. Aš nežinau, ar tai pasiseks, bet aš siūlysiu, e, kad šis principas būtų išbrauktas. Čia kom, Europos komisijos pozicija yra kiek kitokia, tačiau aš manau, kad dabartinė krizė tarsi pateisina šio punkto išbraukimą. Ir apibendrindamas noriu kreiptis į Jūs, klausdamas, kaip Jūs įsivaizduojate, e, kokia galėtų būti ideali Elksenos kodekso versija, kaip jis turėtų būti kuriamas ir koks e, jo charakteris turėtų būti. Labai ačiū. O dabar bendro pobūdžio pastaba. E, kalbėtojų sąrašas yra toks ilgas, kad prašysiu jūsų neviršyti trijų minučių kalbėjimo laiko ir kalbėti apie tai, ką išsakė mūsų kolegos. O dabar Joachim Celler. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti regionų ir miestų atstovams už tai, kad jie atvyko, už tai, kad jie drąsina mus toliau tęsti diskusijas, tačiau aš savo pobūdžių noriu, savo ruoštų noriu padrasinti jūs, įsitraukite į regioninės diskusijas. Mes jau pastebėjome, kad regionų plėtė plėtros finansavimas ateinančių finansavimo periodų priklausys nuo strategijos Europa 2020. Daugiau dėmesio bus skiriama užimtumui, plėtrai, atsižvelgiant į krizę. Su susirūpinimu pastebime, kad didžiausia parama iš sanglaudos fondų uh, gaunančios šalis yra tos šalis, kurios nesugeba įsisavinti fondų, o mums tuomet reikia išgalvoti naujas finansavimo priemonės. Kolegės ir kolegos jau kalbėjo taip pat apie panašius dalykus. Aš noriu paklausti komisijos, kiek toli pasistumėjo darybos dėl partnerystės e, sutarčių. Jos turėjo prasidėti e, kovo mėnesį tarp komisijos ir valstybių narių. E, partnerystės sutartys turės būti sudarytos valstybių narių, valstybių partnerių lygmenyje kaip yra užtikrinami šie procesai, kas atrinks regionus, ar komisija turės užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į regionų aspektą. Ir pagaliau miestų dimensija turi būti numatyti 5 procentai kaip minimali finansavimo suma miestams. Iš komisijos atstovų ir dirbančių prie veiklos programų teko girdėti, kad 5 procentai yra labai nedidelė dalis. E, kita vertus, atseit prioritetai yra orientuoti į strategiją 2020. O miestai šioje strategijoje tikrai nėra prioritetinė finansavimo sritis. Iš tarybos taip pat girdisi įvairių nuogirdų, anot kurių kai kurios valstybės yra sudariusios tokias bičiulių sąjungas, geros valdysenos sąjungas, jos akcentuoja makro sąlygotumo principo taikymą, yra ir kitokių grupių, tokių kaip pavyzdžiui sanglaudos bičiuliai. Mes manome, kad sanglaudos ir struktūrinė politika turėtų būti regioninės politikos dalis. Noriu pateikti klausimą atstovams iš tų sričių, e, kurios yra antrosios tikslų zonos valstybės. E, kaip Jūs vertinate, komisijos pasiūlyta 50 procentų socialiniam fondui, 80 procentų MVI, e, energijos efektyviam naudojimui ir 20 e, procentų e, saviems tikslams įgyvendinti, kaip vertinate tokį finansavimo paskirstimą. Pereinamosiuose regionuose atitinkamai proporcijos yra mažesnės. Kaip vertinate tokį pasiūlymą? Ačiū. Thank you. Uh... Por favor, María Irigoyen. María Irigoyen. Sí, muchas gracias, presidente. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, pasi, pasakyti kad e, gaila, kad negalėjau pasisakyti anksčiau, kai buvo konferencija su atstovais, su miesto atstovais, tačiau norėčiau pasakyti, kad siekiant didesnio efektyvumo reikėtų glaudesnių santykių. Mes visi pasisakome už tai, kad efektyvumas ir sinergija tarp fondų būtų didesni, reikia, kad fondai vien, papildytų vieni kitus. Miestai turi nuolato šnekėti šnekėtis, bendrauti su vietiniais valdžios atstovais, nes būtent jie žino, pilie, kokie yra piliečių poreikiai, e, kaip imtis aktyvių veiksmų darbo vietų kūrimo politikoje, pavyzdžiui, ypatingai tai aktualu, kai siaučia krizė. Taigi mes pasisakome už sinergiją ir už tai, kad fondai papildytų vieni kitus bei tobulėtų. Europos socialinis fondas yra naudingas ir būtinas instrumentas, ypač krizės laikotarpiu. Tačiau mes nenorime iškreipti šio fondo, mes norime, kad būtų tariamasi, kaip darbą optimizuoti, kaip ieškoti to mano minėto papildomumo. Kaip jau minėjo ponė Kreivų, Reikia dirbti remiantis bendraisiais ekonominiais finansiniais planais bei sutarimų tarp visų. Ta platforma reikia, egzistuojančią reikia tobulinti ir reikia ieškoti atsakymų į visus klausimus, kadangi visi piliečiai iš mūsų to laukia. Ačiū. Norėčiau kelias pastabas išsakyti dėl šių pasisakymų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti regionų e, atstovams už jų indėlį į būsimąją sanglaudos politiką, o taip pat norėčiau priminti, kad parlamentas ir parlamentarai būsimojoje sanglaudos politikoje suvaidins lemiamą vaidmenį. Taip pat norėčiau padėkoti Konstancijai ir Lambertui už atliktą darbą ir norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu ir labai gerai, kad yra du bendra pranešėjai tokiu svarbiu klausimu. Būtų gerai, kad ir kituose komitetuose būtų vystoma panaši praktika. Dar Jean-Yves Ledrian e, pasisakymo nuo periferinių jūros regionų konferencijos norėčiau pasakyti, kad mūsų e, makroekonominis modelis, prie kurio visi buvome prisirišę, neturi mūsų blokuoti. Bent jau mūsų tai, tai tikrai nestabdys. Bet to aš norėčiau pasakyti, kad esu tų tarpe, kurie mano, kad regionai turi dalyvauti e, viešojo deficito pažabojime ir kad turi E, atitinkamai prie to taikytis. Tai yra labai svarbu pabrėžti regioninių fondų dėgymas. Kodėlgi ne? Tačiau kita vertus regionai turi susitaikyti su visomis iš to išplaukiančiomis neigiamomis priemonėmis. Dar viena pastaba e, dėl periferniūros regionų konferencijos pirmininko pasisakymo. Esu e, visiškai sutinku, kad e, su jo minėtų sanglaudos politikos prioritetu, o, o e, kalbant apie pono Samo pasisakymą, ponios Samo pasisakymą norėčiau e, labai teisingai nurodytos tos 11 prioritetų, kurie teisingai įsirašo į Europą 2020 strategiją. Taip pat e, man kyla klausimas, ar Europa tikrai galėtų, pat, Europos regionai patys tikrai galėtų pasirinkti e, kokią e, veiklą, turi būti vystomas, vystoma ir kokios koncentracijos ta veikla turėtų būti, nes čia gali iškilti labai nemažai neigiamų padarinių. Taigi labai ačiū visiems, e, ačiū už papildymus, pakeitimus, kurie mums bus labai naudingi. Ačiū, ponė Marytė Sančias Šmit. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti visiems kalbėjusiesiems, kurie pateikė mums savo vertingą nuomonę, rengiant būsimą sanglaudos politiką. Norėčiau patikinti, kad Europos parlamentas bus jūsų sąjungininkas ginant ambicingą sanglaudos politiką ir partnerystę. Girdėjau jūsų išreikštą susirūpinimą tam tikrais klausimais ir aš manau, kad jūs teisingai pabrėžėte, kokia svarbi yra partnerystės dimencija. Kiekviena vietos savilvaldos struktūra turi uh, E, prisidėti prie sprendimų susijusių su ES fondų panaudojimu. Norėčiau paminėti du aspektus, kurie mano supratimu yra svarbus. Jeigu sanglaudos politika yra teritorinės investicijos politika ir pirmiausia turi tarnauti teritoriniams vienetams, tad turime šito neužmiršti. Tai taip pat turi būti ir ta priemonė, kuri padės Europai investuoti į ateitį. Tad svarbu matyti ilgalaikę strategiją. ES kreditai negali pakeisti nacionalinių investicijų ir tai negali, ES strategijos negali pakeisti vietos plėtros strategijų. Europinės strategijos gali būti tik papildomas elementas. Dėl partnerystės. Norėčiau priminti, kad ES negali pažeisti subsidiarumo principų siekiant apibriežti partnerystę ar primesti kokią nors partnerystę, tačiau ES gali teikti rekomendacijas. Manau, kad ta formuluotė, kurią siūlo pranešėjas dėl bendro reglamento, dėl partnerystės įgyvendinimo, padeda e, atsiliepti į jūsų paminėtus dalykus. Ten yra kalbama apie partnerystę ir ten pasakyta, kad partnerystė turės būti gyvenima teritorinių lygmenių, uh, E, remiantis institucinio bendradarbiavimo taisyklėmis. Partnerystė vyksta tarp valstybių ir jų pasirinktų struktūrų, rengiant, e, primant sprendimus ir įgyventinant atskiras, partnerys, atskiras partnerystės. Dėl makroekonominio saligiškumo. Tai yra ta tema, dėl kurios dabar plačiai diskutuojama. E, Manau, kad kompromisas padėtų e, žengti toliau, siekiant užtikrinti investicijų sveiką valdymą. E, manau, kad efektyvi partnerystė yra būtina sąlyga tam, kad būtų tinkamai gyvendinta busimoji sanglaudos politika ir siekiant ES 2020 e, tikslų yra būtina užtikrinti visam tam reikiamą stabilumą, kad projektas sprendimai būtų gyveni. Ačiū. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým za... Ačiū žodį. Noriu padėkoti visiems mūsų partnerių atstovams. Puikiai juos suprantu, nes pats kažkada ėjau mero e, pareigas, o dabar esu su savivaldybės vienoje Slovakijos mieste narys. Manau, kad mums reikalinga didesnė veikimo laisvė E, kad taip pat didesnis vaidmuo e, numatant, kaip bus finansuojamos tam tikros rytis. Dėl tų 5 procentų kažkas e, paminėjo, kad kai kurie regionai apšiltina būtent savo pastatus ir kokia tai yra pridėtinė vertė. Prieš du su pusę metų pradėjau eiti e, vienos savivaldybių organizacijos pirmininko pareigas ir padariau pirmiausia visų mūsų viešųjų įstaigų energijos naudojimo efektyvumo balansą. Mokyklos buvo tyriamos kiti pastatai. E, paskaičiavome, kiek pinigų bus sutaupyta tausiai vartojant energiją. E, sutaupyti pinigai e, buvo skirti kitiems dalykams. Ir šis pavyzdys parodo, kad pastatų apšiltinimas yra labai svarbus aspektas ir įgyvendinant strategiją 2020. Dar vienas dalykas Kartais reikia atsakyti savo į klausimą, ar investuosime į pažangios mokyklos projektą, ar apšildysime pastatą. Tačiau vienaip ar kitaip, pavyzdžiui, apšildydami pastatus, vėliau galėsime sutaupytas lėšas investuoti į pažangios mokyklos programas. Ačiū. Norėčiau pirmiausia paminėti vieną dalyką, kurį norėčiau pacituoti, jis minimas jūsų dokumente. Sakoma, kad vietos regioninės struktūros turi būti laikomos partneriais. Pirmoje dalyje jūsų dokumento yra sakoma, kad svarbu pasitelkti ES turimas lėšas CRPM struktūroms. Jūs pradedate nuo pirmojo punkto, kur pasakyta, džiaugiamės uh, tuo teritorinės anglodos principu, kurio, kuris buvo taikomas regioniams struktūroms. Tai yra tik dalinė, matyčiau, tiesa, nes jeigu jūs paskaičiuotumėte, kiek siekia komisijos skirtos lėšos, tai pamatytumėt, kad, išskai, kad e, išskyrus tą priemonę, vadinamą Connecting Europe, sujungti Europą, tie visi pinigai e, tų lėšų visų sumažėjo 1,5 procentų. Antrojoje dalyje jūs kalbate 7, 8, 9 punkte apie lėšų įsisavinimo galimybės. Ir valstybės narės turi numatyti, turi prisitaikyti prie tam tikrų numatytų taisyklių, kurios turi siekti 5 procentus valstybių BVP. Tai yra citatos pabaiga. Ir reiškia, kad pinigų yra mažiau. Kaip elgtis su tuo įsisavinimu? Valstybės taip pat turi pinigų mažiau, būtų stebuklas, jeigu staiga atsirastų daugiau, tačiau aš tai stebuklais netikiu. Galbūt įsisavinimas galėtų padidėti kokiais nors kitais būdais, tačiau iš principo remiu jūsų poziciją dėl 2,5 procentų. Ir štai yra sakoma, kad lėšų nebebus tiek ateitie, kiek yra dabar. Situacija nelengva. ES pergyvena sunkia finansinė situacija, tačiau aš bent jau siūlyčiau pagalvoti apie tokią situaciją, kur viršutinės ribos turi būti numatytos. Ir nu, 3,5 iki 3,7 procentų reikėtų gal tas ribas pakelti. Ir tuomet, čia tas 3,7 procentai yra vidurkis. Nežinau, ar daug kas gali pasikeisti dabar. Ir nieko bendro tai neturi su daugiamete finansinė programa. Nes jeigu ten kalbėsim apie 2,5 procentus, tai 2,25 sieks procentus, tai 2,75 procentus lėšų bus tiek pat, nepavyks išleisti pinigų daugiau ar pinigų sutaupyti, tiesiog bus bandoma atsižvelgti Atsižvelgime į tai, kas pasakyta jūsų aštuntajame punkte. Kitaip tariant, lėšos skirtos mažiausiai įsivystusiems, ten yra kalba apie lėšas skirtos mažiausiai įsivyšusiems regionams. Galbūt galėtumėt pagalvoti apie mano siūlymą, nes e, jeigu tos ribos e, būtų numatytos dar labiau e, padidintos, tai tuomet bus sunku. Dėl Eurocities pritariu mūsų pranešėjams. Jeigu bus sutarta dėl miestų sąrašo, tai tuomet įsivaizduokite, kokia didžiulė užduotis teks e, praktinių ir politinių požiūrių mums visiems, nes, nes niekas nežino, kokia yra iš tikrųjų tų miestų dinamika. Ir reikėtų remtis konkrečiais principais, regionai čia turėtų, e, turėtų dalyvauti priimant sprendimus. Tačiau reikėtų sutarti dėl kriterijų, jie galėtų būti taikomi. Tačiau jeigu tie kriterijai būtų taikomi naujoms struktūroms, tuomet reikėtų papildomai apsvarstyti galimybę tais kriterijais ir ramtis. Tačiau jeigu bus, tai, tai jeigu bus toks kriterijų sąrašas, į kurį bus įtraukti tam tikri miestai, įtraukiant kitus, jie turėtų būti įvertinti pagal esamus kriterijus. Tokios būtų mano pastabos. Ačiū. Dėkoju. Yeah, uh, thank you, Chair. Uh, of course, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pritariu daugeliui išsakytų siūlymų, kuriuos pareiškė kolegos ir svečiai iš įvairių regioninių organizacijų. Didžiausias klausimas man būtų toks, kaip mes pasieksime tų tikslų, kuriuos iškėlė kolegos. Pavyzdžiui, ponė Kenson, ponas Ibra kalbėjo apie regionų vaidmenį. Be abejo, tas regionų vaidmo turėtų būti labai svarbus, tačiau yra, tai yra tik vienas pastidys. Pavyzdžiui, tematinės politika turėtų būti, e, dėl jos e, sprendimai turėtų būti priimami regioninių lygmenių, dėl teminės koncentracijos konkrečiai. Mūsų komitetas taip pat domisi regionų problemomis ir mes turėtume taip pat sitraukti šias diskusijas, tačiau galiausiai turėtume padaryti viską, kad nenutiktų taip, kad mūsų siūlymai liks tik žodžiais, kad niekas nebus iš tikrųjų praktikoje įgyvendinti. Manau, būtų vertinga padiskutuoti, kaip siūlymus tinkamai įgyvendinti. Dar žodis dėl to, ką minėjo ponas Tilsiai. Jūs. All right, I, will, I, I won't congratulate you then if you the. Uh norė, jūs atrodo tapote pirmininko pavaduotojų jūsų atstovaujamos struktūros, ar ne? Pritariu ponui Tilsijai. Jis minėjo, kad miestai yra labai svarbus ekonominių požiūrių. Tačiau aš manau, kad investuoti į miestus ir miestų teritorijos yra būtina. Tuo pat metu svarbu įsitikinti, kad investicijos pasitarnaus patiems miestams, bet tuo pat metu ir platesniam teritoriniam vienetui, galbūt visam regionui, galbūt kažko, kažkokiai aplinkiniai zonai. Visą tai turi būti naudinga platesniai teritorijai, ne tik pats miestas. Kaip įsitikinti tokiu naudingumu, kad nesitiktų taip, kad investicijos investuotos lėšos į miestą tik miestui ir teikia naudą. Aš manau, kad visa tai, kad, kad elgtis taip, kad nesisvesnauti kviestams būtų klaida. Net jeigu nustatytume tam tikrus kriterijus, e, dar susirūpinimo liktų. Aš manau, kad reikia numatyti taisyklės, kaip įtraukti regionus į konsultacijas mūsų aptariamomis temomis ir kaip įtraukti juos į sprendimų prieimimą. Dėkoju. Euh, Ačiū. Dvi pastabos. Pirmiausia, dėl ekonominio sąlygiškumo. Žinote, kad mūsų frakcija pritarė tai kritikai, kuri buvo išsakyta komisijos pasiūlymo atžvilgių. Norėčiau pritarti ponai Adrijau. E, jis sakė, kad Prancūzija labai pritarė e, ekonominiam sąlygiškumui, bet ten dabar pasikeitė, atrodo galutinai politinės sąlygos, tai ar galima dabar iš kitos pusės kažkokio kitokio prancūzijos elgesio tikėtis. E, toliau regionai, valstybės, kokie turi būti santykiai, ES turi nustatyti prioritetus, o regionai turi nustatyti savo poreikius. Ir tada e, turi vykti dialogas tarp Europos prioritetų ir regionų poreikio. E, juos suderinti, tik tais tada gausime gerus e, regioninės plėtros rezultatus e, tarp ES e, ir valstybių dabar partnerystė. Čia iš tiesų labai sunku, todėl norėčiau pritarti pranešėjui, kad e, šis e, partnerysės projektas turėtų daug labiau įtraukti regionus. Tačiau manyčiau, kad čia reikėtų dar labiau pagalvoti, kaip galima padaryti taip, kad ES ir regionai galėtų tiesiogiai dėrėtis, kadangi čia prisideda dar vienas sunkumas nes e, labai sunkiai susitarėme ir labai vėlai susitarėme dėl e, finansinių perspektyvų, jau greitai ateis 2013 metai, viską reikės atlikti per labai ribotą laiką. O per ribotą laiką gali atsitikti taip, kad kažką tai paskubėsime padaryti ir 2014 14-20 metų finansinės perspektyva gali būti kaip nors nuo to nukentėti. Tad reikėtų padaryti taip, kad tie mechanizmai, kurie veiks tarp valstybės regionų, būtų veiksmingi. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, išgirdau susirūpinimą e, dėl regionų specifiškumo E, nes vien, ir, ir jų poreikių atsižvelgiant į tą specifiškumą bei e, nustatant vystimo kriterijų. Žinoma, yra tas specifiškumas, e, aš pats kilęs iš vieno iš tokių regionų, komisija nepakankamai žiūri į 74, 174 straipsnio taikymą, kaip atsižvelgti į specifiškiausius regionus, tuos regionus, kurie įsidėstė salose ir panašiai. Be to komisija siūlo nustatyti, ar regioninėse programose neapsimoka vystyti papildomos gamybos. Ar nereikia skirti papildomų lėšų geriausiai veikiantiems regionams? E, žinoma, tie regionai, kurie mažiausiai išsivystę, e, yra nepakankamai į juos atsižvelgiama, o tai yra labai negerai, kadangi tie regionai sudaro labai nemenką Europos dalį. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl Panas poděkovat za tu příležitost. Panas Lasa. Panas ir ponai, aš taip pat norėčiau padėkoti už galimybę keistis nuomonėmis su Europos regioninių organizacijų atstovais. Galiu pasakyti, kad aš pritariu daugeliu išsakytų minčių. Savo ruoštų norėčiau pateikti keletą klausimų svečiams. Pirmiausia, kaip Jūs vertinate partnerystės principo įtraukimą į reglamentą? Ar manote, kad to pakanka, ar tenkina Jūs tai? Antra. būdami miestų ir regionų atstovais ES ar Europos lygmenio, kaip jūs vertinate, ar nereikėtų uh, formalizuoti partnerystės proceso ES lygmenio? Ir trečia, kaip jūs vertinate partnerystės principo įgyvendinimo galimybės? Ar nereikėtų numatyti atitinkamas techninės galimybės, nes e, jas reikėtų sukurti valstybėse narėse? Ačiū. Dabar ponas Marko Taradaš, e, tarptautinių reikalų komiteto e, Toskano savivaldybėje pirmininkas Dvi, tris minutės suteiksiu jums žodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš esu Toskanos regiono valdymo struktūros atstovas ir aš taip pat esu Europos reikalų komiteto narys. Norėčiau paminėti ekonominius klausimus, pasakydamas, kad tas finansavimas, tad žodė apie to, tą finansavimą, kuris yra siūlymas. Daugelis kalbėjusių minėjo šios klausimus, kai dėl makroekonominio sąlygiškumo Toskanos regionas mano, kad sėti sanglaudos politiką su makroekonominiu nustatytų parametrų įgyvendinimu nacionaliniu lygmeniu yra nonsensas ekonominių požiūrių, kadangi augimui skiriami resursai negali būti ribojami ekonominės politikos. Kitaip tariant, reikia atskirti tuos du dalykus. Viena vertus būtina taupyti, ir tai yra taip pat ir regionų atsakomybė, ir kita vertus svarbu atskirti tas priemonės, kurios dėl labai griežtų taupimo blokuoja ekonominę plėtrą. Reikėtų nepatekti į politinės krizės gniauštus reikėtų neužmiršti, koks yra svarbiausias tikslas. E, tai yra būtinas dalykas, jeigu nenorime sukelti didžiulės rizikos demokratijai apskritai Europos Sąjungoje ir atskirose valstybėse narėse. Taigi mes pritame pranešėjo 44 e, punktui paminėtam dokumente. Dabar dėl struktūrinių fondų. Tai yra specialus raipsnis, kur kalbam apie regionų teisės. Mes žinome vis dėlto, kad taryboje yra šiek tiek skirtingų nuomonių ir tokių nuomonių, kurios išsakomos ir kurių tikslas yra to straipsnio apriepti sumažinti regionų vaidmenį, formuojant partnerystės e, sustarimus sumenkinti. E, Daugelis kalbėjusių jau minėjo šią problemą ir mes manome, kad yra būtina ir toliau ginti regionų dalyvavimą tariantis dėl partnerystės sustarimų. Pritarėme pranešėjų pateiktiems pakeitimams šią kryptim. Galiausiai finansų sistema. Čia turime labiau techninę problemą. Mes manome, kad finansinio valdymo sistema turi būti plečiama ir tobulinama. Kaip ir bendrosios žemės ūkio politikos atveju čia įtraukti struktūrinius fondus būtų klaida, nes tų fondų panaudojimas yra skirtingas ir jie gali būti nesuderinami. Kai dėl struktūrinių fondų, jie turi būti vertinami atsižvelgiant į jų valdymo trukmę. Nes negalima kasmet tikrinti to panaudojimu ir atlikti pataisas kasmet sistema turėtų būti panaši, kaip bendros žemės ūkio politikos atveju. Dėkuoju. Tris minutės komisijos atstovui, prašau. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti regionų komitetų už šios diskusijos surengimą. Iš tikrųjų labai džiugu, kad galim išklausyti įvairių nuomonių. Tai sustiprina mūsų įspūdį dėl to, kad komisijos dokumentas buvo neblogas pagrindas diskusijoms ir dabar mes turime progą pamatyti, kad pasiūlymas yra daug maž remiamas, tik tai jį dar reikia gerinti. Dėl to mums džiugu buvo išklausyti e, nuomonių ir diskutuoti su komiteto nariais. Norėčiau pasakyti vieną dalykų, nes vienas svarbų dalykas, kuris yra susijęs su šios dienos diskusija. Mes gyvename tikrai sunkiais ekonomiškai laikais. Europos sanglaudos politika vaidina svarbu vaidmenį padedant mums kurti darbo vietas ir ekonomiškai aukti. Ir čia turime pasiekti du, tik, du tikslus. Pirmiausia, turime siekti S2020 tikslų, ten yra kalbam apie turimus išteklius. Ir antras dalykas yra stipri mobilizacija visų susijusių pusių, skaitant regioninį ir vietos lygmenį, ir nacionalinį taip pat. Mums reikia visko. Be regionų bus sunku kalbėti apie teminę koncentraciją ir negalime tikėtis regionų dalyvavimo, jeigu nebus numatyta teminė koncentracija kai dėl partnerystės susitarimų ir kaip tai galėtų veikti. Norėčiau dar pabrėžti keletą šiandien sakytų komentarų. Mes manome, kad partnerystės susitarimai tai nėra partnerystė tarp komisijos ir valstybių narių. Tai yra partnerystės susitarimas tarp Europos komisijos ir valstybių valstybių narių, o valstybės narės pačios turi apsispręsti dėl to, kas dalyvaus toje partnerystėje. Ir čia pono Izeleriu galėčiau atsakyti, nes jis uždavė šį klausimą. Kaip mes sprendžiame šį klausimą dėl partnerystės apibrėžimo. E, partnerystė yra numatyta konstitucinėje sutartyje ir dėl to komisija labai atidžiai seks, kad valstybės nepažeistų savo konstitucinių įsipareigojimų. Norėčiau grįžti prie to, ką minėjo ponas Alfonsi. Be abejo, partnerystės sustarimai yra svarbus dalykai, tai yra mechanizmas, uh, tarp daugelio įvairių partnerių, tačiau dėrybos susijusios su gyvenimo programomis yra valstybių narių reikalas. Ir būtent valstybės narės, kurios turi stiprus regionus ir regioninės struktūras, galės atlikti joms tenkančią užduotį ir komisija galės daryti su galbūt regioninėmis struktūromis valst, pagal valstybių įgaliojimus. Tai tiek būtų galima sakyti apie regionus, kurie yra stipriai išvystyti. Dar keletas dalykų susijusių su tuo. Teminė koncentracija. Be abejo, teminė koncentracija yra tas dalykas, kai būtina atsižvelgti į įvairių regionų skirtingus poreikius. Dėl to Europos komisija siūlo, kad mechanizmas turėtų būti tam tikra priemonė, kuri leidžia atsižvelgti į tokius poreikius, į valstybių narių požiūrį, regionų požiūrį, kad, region, kad teminė koncentracija būtų galima adaptuoti taip, kad būtų galima atitikti individualius, individualius regionų poreikius. Dabar tas sunkus klausimas susijęs su makroekonominiu sąlygiškumu. Norėčiau atkreipti komitetų narių dėmesį štai, ką komisija pateikė siūlymą, tačiau tai nėra e, siūlymas, kaip stabdyti finansavimą. Ne, tikrai ne. Komisijos siūlymas turi tikslą įdėkti progresinį mechanizmą, kurio tikslas yra uh, kurti sąsąją su svarbiomis ekonominėmis rytimis. Jeigu pažvelgtumėte 21 straipsnį, pamatytumėte, kad pirmas žingsnis yra dialogas apie Europos komisijos ir valstybių narių dėl partnerystės sustarimų. Ir jeigu mes suprantame, kad partnerystės sustarimai yra tas mechanizmas, kur dalyvauja valstybės narės, regionai ir kitos suinteresuotos struktūros, tai tuomet pamatysime, kad procesas nėra toks supaprastintas. O finansavimo nutraukimas ir panašiai ar sustabdymas yra tos priemonės, kurias komisija pasitelktų tik paskutiniu momentu, kai kitų šeičių nebėra. Dabar dėl miestų plėtros platformos. Europos komisija nesiūlė šios platformos tik dėl to, kad mano, kad reikia naujų kažkokių institucinių struktūrų. Ne, jų nereikia, mes jas jau turime. E, Komisija pateikė siūlymus dėl to, kad mano, jog yra būtinybė stiprinti turimus gebėjimus ir kad būtina geriau keistis patirtimi, kaip minėjo kolega Tilsiai. Ir taip pat buvo kalbėta apie būtinybę bendradarbiauti gyventinant programas. Komisija laikosi šio savo požiūrio, o ir norėčiau padėkoti Jums uždėmesį. Dėkoju, o dabar tęsime toliau suteiksiu žodį e, kolegoms ir jeigu bus e, frakcijodoms, o paskui, jeigu bus laiko, kolegos galės pasisakyti atskirai. Ponas Adrianų, prašau. Ačiū. Dar keletas papildomų pastabų. Ačiū visiems pasisakiusiems. E Mes pastebėjome, kad diskusijose ryškėja sąlyčio taškai. Ponui Vinfonsi norėčiau pasakyti, kad čia e, su e, kaip periferinių jūros regionų konferencijos pirmininkas nei esamai, nei buvusiai e, nei, nei, nei būsimai Prancūzijos vyriausybės, Prancūzijos vyriausybei neatstovauju, turiu savo įsitikinimus, Dėl ultraferiferinių regionų norėčiau pasakyti, kad ankstesni iš ankstesniems pasisakiusiems atsisakysiu būtent, dėl ko mes pateikėme pasiūlymus, dėl to, kad atstovaujame periferiniams jūroms regionams. Iš Velsė ir kitur yra labai nemažai ehm, į, įvairių ypatybių, dėl ko, kas juos daro panašius į periferinius jūros regionus. Dėl to mums kyla susirūpinimo dėl infrastruktūrų, nesvarbu regionas turtingas ar neturtingas mūsų įsikišimo ar veikimo šis yra periferinis, o kalbant apie um, gri, didelio greičio interneto veikimą, jeigu regionas periferinis, tai iš tiesų jisai labai nukenčia. Ir tikrai negalima iš jų atimti galimybės pasinaudoti struktūriniais fondais, nes tai reikštų juos tiesiog nubausti, visus periferinius jūros regionus nubausti. Uh, Taigi pastebėjau, kad šituo klausimu labai sutampa mm, nuomonės e, ir dėl to labai džiaugiuosi. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes palankiai žiūrime į e, teminį suskirstimą, teminę koncentraciją. E, tikrai tokia organizacija kaip mūsiškė nenori, kad būtų susiskaldimas. Ir mes labai palankiai žiūrime į į teminę koncentraciją ir kiekvienas regionas turi veikti pagal savo specifiką, orientuotis e, į energetiką, mokslo tyrimą į darbą ir strategiją 2020 pagal savo galimybės ir specifiką. Manau, kad čia yra sutarimas tiek dėl to, ką aš pasakiau, tiek dėl to, ką pasakė kiti. Būtina, kad ta teminė koncentracija būtų protinga, nes antraip uh, nerasime partnerių. Dėl partnerystės ir dėl ko. Mums periferinių jūros regionų konferencijai atrodo, kad tie regionai, apie kuriuos kalbame, turėtų būti Europos regionai. Reikia įrašyti ir Elgesio kodeksą, e, įveikimą, o tam, kad partnerystė būtų veikiama teis, veiktų teisingai, periferinių jūros regionų konferencija prabil, um, prabilo ir apie teritorinį paktą. Šalia partnerystės, kuri vystoma tarp valstybių ir ES e, su naujos kartos sanglaudos fondais, turėtų vykti ir vidinė E, partnerystė, atsižvelgiant į valstybės specifiką, į regionų specifiką, tas regioninis paktas turėtų būti vienu iš partnerystės elementų e, tam, kad iš tiesų būtų dirbama aktyviai, o neformaliai. Taip pat norėčiau patikslinti dėl ekonominio sąlygiškumo makroekonominio sąlygiškumo. Mes nepritarim tam, teikiam kompromiso pasiūlymus. Atrodo, kad į jūsų klausimus atsakiau, bet kokiu atveju ačiū už tai, kad klausėte ir tikiuosi ateityje atsižvelgsite į periferinių jūros regionų poreikius, kurie yra tiesiogiai susijęs su sanglaudos politika. Ačiū. Dėkoju už jūsų reakciją. O dabar suteiksiu žodį poniai Mišel Sabon. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, aš taip pat po to, kai savo padėką išsakė Yves Le Trion, norėčiau padėkoti už mūsų priimimą čia, išklausimą ir nučiau atsakyti užduotus klausimus. Na, matome šios diskusijos, kad yra regionų tam tikri poreikiai, kad regionai domisi visais keliamais klausimais ir svarbu, kad regionų atstovų būtina išklausyti, kaip tai buvo padaryti šį rytą. Nes regionai vaidina lemiamą vaidmenį ir tai bus ateinančiais artimiausiais metais ir ilgiau. Aš norėčiau pasakyti porą trejato dalykų. Dėl daugelio klausimų galiu tik pritarti ponui Žoiv Liotojon. Dabar dėl teminės koncentracijos. Suprantama, mes pritarėme tam, tiesiog reikia pripažinti, kad regionai turi tam tikros išminties, gali pasirinkti teisingai. Kai kurie regionai turi tam tikrų specifiškumų ir tų regionų išmintis kaip tai gali padėti išvengti, kad nebus tie fondai panaudoti tik kosmetinėms reikmėms regionuose. Tiek kalbant apie lėšas, tiek apie kitas, kitus dalykus. Europos regionų asamblėje E, pasisako už regionų teisės. Valstybės narės gina savo interesus, tuo tarpu regionų interesai dažnai būna šiek tiek kitokie. Mes žinom, kad regionų kompetencija yra ne vienoda atskirose valstybėse narėse. Yra tokių regionų, kurie, pažinė, teisės aktus gali priimti ir išleisti, kitur to nėra. Tad turime atsižvelgti ir į šią realiją, kad dėl partnerystės principo buvo kalbama apie bendrą komunikatą su Europos komisija, buvo kalbama apie techninę pagalbą, taip mes tam galim tik pritarti, nes tai mums padėtų išplėsti mūsų darbų barą ir galėtume detaliau žinoti, kokia kompetencijos rytis tenka regionams. Na ir apibendrintama, norėčiau pasakyti štai ką. Manau, kad turėsime dar kitų bendrų posėdžių, kitų galimybių susitikti ir galėsime dirbti kartu. Europos regionų asamblėja norėtų priminti labai svarbu vieną dalyką. Čia mes kalbame apie regioninę politiką. Tad būtent regionai turi bendrabiauti su regionais, turi būti sprendžiama dėl regionų ir dėl dalykų, kurie gyventami regionuose. Piliečiams būtų svarbu šiuo būdu parodyti, kaip yra taikoma subsidiarumo principas. Na ir užbaigdama norėčiau pateikti siūlymą. Taip, mes pridarėme, kad būtų įkurta ir sėkmingai veiktų Europos regionų asamblėja. Ji veikia, bet tai, ji turėtų būti efektyvi partneriai gyventinant regionų politiką europinėms egzistuojančioms struktūroms. Ačiū. Labai ačiū už Jūsų pastabas. Dabar žodis poniai Gunarson. Ačiū. Noriu padėkoti už įdomias pastabas, kurias išklausėme. O iš pateiktų klausimų noriu atsakyti į trejetą. Pirmiausia, dėl ryšio tarp miestų ir šalies. Mane kiek neramina tai, kad kai kas e, augimo varikliu laiko tik didžiuosius miestus. Nes mes kaip tik turėtume matyti tą ryšį tarp miesto ir regiono, miesto ir periferijos. Reikia įvertinti ir kaimo vietovių poveikį klimatui, aprūpinimui maistu, ir taip toliau ir taip toliau. Turime užtikrinti, kad augimas vyktų ne tik didžiuosiuose miestuose. Daugelį Europos šalių, kaip tik mažuose miesteliuose ar kaimo vietovėse, šiuo metu stebimas didelis augimo tempas. Todėl sanglodos politikoje labai svarbus tas ryšys tarp miesto ir kaimo. Mano supratimu, tai susiję ir su pagrindo klausimu, nes tik tinkamai pasinaudojus mano minėtų ryšių galėsime užtikrinti, kad efektyviausiai bus pasinaudota ištekliais. Teritorinė darbotvarkė bus įgyvendinama, suteikiant kaip galima daugiau naudos visiems. Vertinant teisinę bazę, reikia pastebėti, kad tai yra e, teisėkūrinis darbas, o ne galių delegavimas. Ir baigiant dėl partnerystės apibriešties. Partnerystės sutarties apibrieštis turi būti suderinta ES lygmenių ir įtraukta į Elksenos kodeksą. Jo labiau, kad skirtingose valstybėse narėse skirtingai vertinamos partnerystės sutartys, skirtingai vertinamos na, suvokimas vietos ir regioninio ligmens vaidmens, tiksliau vaidmuo. Mano supratimu, būtent todėl reikalinga labai aiškia apibrieštis. Labai ačiū ir pagaliau ponas Paul Tilsley. Ačiū. Pirmininkė, buvo pateikta labai daug pastabų. Nesugebėsiu atsakyti į visus klausimus, tačiau bandysiu sureaguoti į du aspektus. Pirmiausia, e, pažangioji specializacija ir miestų sąrašas. Mes tikimės, e, kad veiklos programuose bus išvengta trūkumo, skiriant e, paramą remiantis tvarumo ir plėtros principu. Specializacija yra tas aspektas, kuris yra tokios strategijos dalis. E, šis principas ypač svarbus metropoliteno zonose. Miestų plėtra neįmanoma neturint tinkamų žinių, neižvelgiant ypatingų galimybių. Integruotos e, investicinės programos e, turi būti įtrauktos į bendras programas, e, sudarant veiksmingas partnerystės su universitetais. Augimo sektorius rodo, kad labiau integruota veikla, ypač tyrimų, mokslinių tyrimų ir inovacijų skir... srityje, skatina augimą. Būtent integruotos teritorinės investicijos gali būti skirtos skirtos e, mažos anglies, e, mažo tiksliau pasakius, anglies naudojimo ekonomikos, e, pažangiosios ekonomikos, energijos tosos vartojimo programams įgyvendinimui. turime kalbėti apie nacionalinį procesą, nes reikia numatyti kriterijus, kuriais remiantis e, bus galima vertinti miestus. Prieš šešetą savaičių Kopenhagoje panas Baroso kalbėjo, kad tie penki procentai e, bus skiriami miestams e, išnagrinėjus, kai sanglodos fondų lėšas. Daugelis mano, kad vakarų Europos šalis nepasinaudoja socialinio, tiksliau, sandglodos fondo lėšomis. Dabar yra bandoma tą pyragą padalinti kiek kitai, pasinaudojant Europos regionų plėtros fondo lėšomis. Taigi yra ketinama sureng, sudaryti tą orientacinį sąrašą remiantis labai aiškiais procesais. Ir kuo anksčiau tai bus padaryta, tuo bus geriau, nes priešingų atveju pralošime. Tai rodo ir ankstesnių programų patirtis. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė neturėjo jokio plano B ir mums prireikė dviejų metų, kad tą alternatyvų planą sukurtume. Uh, Reikia užtikrinti, kad visi miestai būtų įtraukti į valdysenos procesą. Reikia užtikrinti, kad miestai taptų nacionalinių diskusijų dalimi. Ponas Derekas Von kalbėjo apie regionus. Aš galiu kalbėti tik apie Birmingeną, kurio statistiką turiu. Uh, Keliavimas į darbą. 160 tūkstančių žmonių kiekvieną dieną atvyksta į Birmingeną. E, taigi, bet kokios investicijos į šį miestą bus naudingos ir vietos ekonomikai. Ir iš ties, Birmingenas tapo svarbiausiu regiono miestu Mes e, pasinaudojame įvairių struktūrinių fondų lėšomis ir e, tos lėšos naudos davė ne tik miestui, bet ir e, regionui. Labai ačiū. Prieš baigdamas posėdį norėčiau padėkoti visiems e, pagrindinių ES regioninių organizacijų atstovams už išsakytas pastabas. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad popietinis posėdis vyks kitoje posėdžių salėje. Ačiū.